Chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux pour ne... Mėly kolegos, siūlyčiau pradėti darbą, kad neužtruktume per ilgai, nes popietė mūsų laukia gan svarbi. Keturioliktasis mūsų darbo tvarkės punktas. Jutta Steinbrück yra atsakinga už panešimo rengimą mūsų komiteto vardu. Tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas dėl veiksmingų darbo inspekcijų, darbo sąlygų gerinimo Europoje. Aš manau, kad tai yra tas savo iniciatyva rengiamas pranešimas, kuriam pritarė koordinatoriai. Turint omenyje, kad ši tema Europoje yra gan svarbi, ji aišku nėra nauja, tačiau atsižvelgiama yra į naujas aktualijas į tai, kad darbo rinka, tarp valstybinė darbo rinka auga ir dažnai atsiranda nemažai tokių dar, darbuotojų, kuriems stinga apsaugos. Taigi tai yra svarbi tema ir būtent dėl to mes rengiame šią pranešimą, e, atsižvelgiant į atitinkamas direktyvas dėl darbuotojų komandiravimo, bet nebūt, ne, ne vien tik tai tai yra susijęs su šia direktyva, bet apskritai su darbo rinka bendrai, kuri dabar yra, kenčia dėl taupimo priemonių ir dėl to, kad yra mažinama valstybių skola, valstybių išlaidos. Ir būtent dėl visų šių priežasčių aš manau, kad koordinatoriai ir suteikė Jutai Steinbriuk atsakomybę parengti šį pranešimą. Turime, esame pasikvietę keturis ekspertus, kai kurie mums yra jau puikiai žinomi mūsų komitete, nes jau anksčiau turėjome galimybę jų užklausyti. Tai yra pirmiausia Liudo Beck, kuris yra darbo ministro e, patarėjas Belgijoje, François Engels, kuri yra Luksemburgo atitinkamos federacijos atstovė, toliau Heinz Fritsch, kuris yra IG Metal profsąjungos atsakingas pareigūnas ir Claude Emmanuel Triumph, kuris yra asociacijos, Europos darbo asociacijos Astres direktorius Prancūzijoje. Taigi visiems keturiems norėčiau padėkoti, kad atvykote į mūsų posėdį ir prieš suteikdama jums žodį aš dar norėčiau pakviesti pranešėją Jutą Stanbriuk pristatyti savo pranešimą, tos iššūkius susijusius su šiuo pranešimu ir e, klausimus, į kuriuos jie tikisi gaus atsakymą iš jūsų. Prašau, Jutą Steinbrück, žodis jums. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Es ist gut. Ačiū labai. Labai gerai, kad pasakėt mums, kodėl šis komitetas norėjo kelti šį klausimą. Ir taip pat norėčiau padėkoti ekspertams už tai, kad jie apibūdino problemą nuodugniau, įsameu pristatė, kokiu problemu galima sulaukti ateityje, kalbant apie darbo inspekcijas. Ne tik mes parlamente dirbame su šiuo klausimu, komisijoje taip pat e, vyksta darbas, yra rengiamos konsultacijos, kuriama visos Europos platforma šioje srityje. Darbo inspekcijos vyksta tam, kad e, būtų apsaugoti darbuotojai, kad būtų laikomasi teisės aktų darbo vietose. Žinoma, labai svarbu, kad įmonės laikytųsi teisės aktų reikalavimų ir kad nebūtų kenčiama nuo nesažiningos konkurencijos, kad būtų užtikrinama tinkama apsauga. Jeigu pažvelgtume į visą Europos Sąjungą, pamatytume, kad nedeklaruotų įmonių e, skaičius sudaro apie 8 procentus mūsų BVP. Žinoma, e, kai kuriuose valstybėse tas procentas gali siekti netgi 30. Yra piknaudžiavimo atvejų, yra nedeklarpo darbo, nedeklaruotų darbo santykių atvejų. Būna, kad žmonės yra įregistruoti kaip ne visą darbo dieną dirbantieji, bet iš tikrųjų dirba visą darbo dieną ir taip toliau. Taip pat kalbama apie atskirus darbuotojus, su jais dirbama, jiems yra aiškinama, kokie yra teisės aktų reikalavimai susijęs su sauga ir apskritai su bendraisiais klausimais. Komandiruotų darbuotojų direktyvoje matome, kad e, ši tema yra labai svarbi, tačiau kartu ir labai kontroversiška. Visi sutarėme dėl e, vieno dalyko, kad reikia veiksmingos darbo inspekcijos, e, kuri galėtų stebėti visą tai, tačiau žinoma, paradoksiškai e, visos valstybės narės nori sutaupyti, e, nepaisant to, kad jos iš tikrųjų praranda lėšas dėl nedeklaruojamo darbo, dėl to, kad darbo inspekcijose nuolat trūksta darbuotojų, o biudžetai yra tik mažinami siekiant sutaupyti. Taigi padėtis tik blogėja. Galime viską reglamentuoti, kiek tik norime Europos Sąjungoje teisės aktais, reglamentais, tačiau jeigu neturime, neturėsime tinkamų darbo inspekcijų e, valstybėse narėse, tie teisės aktai nebus tinkamai gyvendinami. O nukentės visų pirma įmonės, kurios laikosi reikalavimų. Ir ypač mažos įmonės, kurios tiesiog mm, nesugeba, nepajėgia konkuruoti. Ir dėl to, žinoma, bus iškraipyta konkurencija Europos Sąjungoje. Negalime to leisti, negalime leisti socialinio dempingo, negalime leisti, kad būtų nesilaikoma teisės aktų reikalavimų. Ir reikia paminėti du aspektus. Vienas e, iš jų e, yra nacionalinio ligmens, kitas europinio ligmens. Ir ką turėtume daryti mes? Turėtume nustatyti taisyklės nacionalinėms inspekcijoms, ką reikia tikrinti, e, kaip turi vykti inspekcijos ir e, taip pat turime skatinti nacionalinių valdžios institucijų bendratarbiavimą. O po to kitame etape galima būtų parengti politinės rekomendacijas Europos lygmenių, kad būtų geriau keičiamasi duomenimis e, tarp valstybinių mastų, kad būtų stiprinama programos, darbo inspekcijos, kad būtų kovojama su socialiniu dempingu visoje Europoje. Labai malonu čia matyti mūsų ekspertus šiame posėdėje ir e, labai lauksiu jų pastabų. Dėkoju pranešėjai ir pirmiausia žodis Liudo Bek, jam skiriamos 8 minutės. Andikler. Ačiū, pirmininkė. Iš esmės, Europoje yra sunkiai pamatuojama nedeklaruoto darbo ir sukčiavimo susijusiu su darbuotojų komandiravimu problema. Taigi, Dėl to kyla sunkumų ir politikos formuotėms, ir ypač darbo direktoratams, ir darbo inspekcijoms, Tai yra institucijoms, kurio bando geriau suprasti šį reiškinį, vairius jo aspektus ir atitinkamai pritaikyti politiką. Sunkumai, su kuriais susidėdurė vyriausybės, siekdamos sumažinti nedeklaruotą darbą ir užtikrinti geras darbuotojų darbo sąlygas, yra susiję su tuo, kad reikia bendrų politikos gairių ES, kuriamis galėtų vadovautis darbo inspekcijos. Belgija labai teigiamai žiūri į komisijos pasiūlymus Dėl vykdymo užtikrinimo direktyvos e, šie komisijos pasiūlymai buvo paskelbti jau prieš kurį laiką ir mes tikrai iš jų daug tikimės. Darbo inspekcijų susidurė su daugeliu sunkumu, siekdamas realių rezultatų, kovodamos su nedeklaruotu darbu. Ir darbuotojai, ir darbdaviai dažnai nenusiteikia bendradarbiauti. Ir mums yra svarbu sumažinti darbo sąnaudas ir įveikti įvairias kylančias kliūtis šiame darbe. Tam reikia bendradarbiauti su socialiniais partneriais, visomis suinteresuotomis šalimis. Taip pat turime bendraudarbiauti su, tokiais, su tokiamis suinteresuotomis šalimis kaip observatorijos, stebėjimo centrai, tyrimo institutai, universitetai ir nevyriausybinės organizacijos. Belgija sukūrė bendradarbiavimo mechanizmą, kuriame dalyvauja inspekcijos atsakingos už darbo sąlygas, socialinę apsaugą ir mokesčių sritį. Ir vyksta susitikimai šių institucijų atstovų, yra sudarytos 21 darbo grupė, tos darbo grupės susitinka kartą per mėnesį ir joms vadovauja prokuroras konkrečios vietos. Taip pat yra užtikrinamas keitimasis informacija Belgija dalyjasi gerąją patirtimi, kiek tai susiję su bendromis duomenų bazėmis. Mes turime įsteigę socialinės apsaugos banką. Tai yra socialinis centras, socialinė paslauga, kuria yra teikiama informacija darbo inspekcijoms apie konkrečius atvejus, konkrečias bylas ir daugiau nei 2000 institucijų yra šioje domenų bazėje. Ir naudojantis šią platformą 2011 metais vien buvo apsikeista daugiau nei 722 milijonais žinučių. Taigi tokie informacijos kiekiai. Ir ši sistema yra priimt, prieinama taip pat ir darbuotojams. Jie gali naudotis šią sistemą, taip pat ją naudojasi ir socialinės apsaugos biurai. Ir Belgijos darbo inspekcija turi nuolatinę prieigą prie Dimona duomenų bazės, taip pat Limosa duomenų bazės, kuri yra kontrolės instrumentas kovojant su sukčiavimu ir nesažininga konkurencija darbo e, rinkos srityje. Taip pat Dar viena sistema, kurią naudojamasi, tai OASIS e, sistema, tai taip pat kovos su sukčiavimu sistema. Šiuo atveju kovojame su sukčiavimu socialinės apsaugos srityje ir siekime kovoti sistema, e, sistemiškai ir naudojantis konkrečią struktūrą. OASI sistemoje naudojami duomenys yra teikiami per informacijos kanalus, tai vadinamus CBSS. Ši sistema padeda analizuoti įvairius sukčiavimo rodiklius, pavyzdžiui, žymų apyvartos sumažėjimą arba padidėjimą, arba atvejus, kai labai staigiai išauga arba sumažėja darbuotojų skaičius, kai daug darbuotojų yra atleidžiama. Kita sistema naudojama yra Genesis. Ši sistema, tiksliau programinė įranga, yra nuolat atnaujinama ir joje yra kaupiama informacija apie e, inspekcijas, apie atliktus tikrinimus ir jų rezultatus. Taip pat dar viena sistema yra Dolsis, tai nuo 2011 metų lapkričio taikoma sistema, kuri suteikia mm, viešosiams institucijoms galimybę pasinaudoti tiesioginę prieigą e, ONSS duomenimis. Dar e, galioja ir kitos sistemos e, bendros priemonės, kurias bendrai naudoja darbo inspekcijos ir socialinės apsaugos inspekcijos, kad užtikrintų veiklos veiksmingumą. Be to buvo pasirašytas susitarimas tarp federalinių socialinių inspekcijų ir mokesčių administracijos. Tas susitarimas buvo pasirašytas 2010 metais, susitarimas dėl keitimosi informacija ir šiuo metu vyksta dėrybos su Prancūzija ir mm, svarstama galimybė leisti abiejų šalių valdžios institucijoms naudotis šiomis informacijos sistemomis. ES lygmenių bendrai bendros sistemos, bendros platformos kol kas nėra plačiai naudojamos, ypač kalbant apie nedeklaruojamo darbo sritį. Tai yra, taip yra dėl to, kad egzistuoja tam tikrų apribojimų ir kliučių susijusių su duomenų apsauga, nors jau imasi, imamasi atitinkamų žingsnių, kurie padarytų galimų tokį bendrų platformų naudojimą. Kalbant apie daugia šalį lygmenį, 2000 2011 m. vasario 18 d. 11 ES valstybių narių darbo inspekcijos pasirašė taip vadinamąją Briugės hartiją, pagal kurią siekiama skatinti bendradarbiavimą Europos lygmenių, stiprinant administracinį bendradarbiavimą kovoje su tarpvalstybiniais sukčiavimais socialinės apsaugos srityje. Taigi, tas tarpvalstybinis aspektas yra dabar labai aktuolus ir įvairios institucijos turi bendradarbiauti ir darbo inspekcijos, ir mokesčių administracijos. Ir mes turime kalbėti apie darbo inspekcijų, kitų teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ES lygmenių, kad būtų galima užkirsti kelią tokiam sukčiavimui. Belgijos užimtumo ministras džiaugiasi, kad buvo pateiktas Įvykdymo užtikrinimo direktyvos projektas, kuris iš tikrųjų suteikia valstybėms narėms galimybę uh, užtikrinti, kad būtų tinkamai gyvendinama komandiruotų darbuotojų direktyva. Taip pat valstybės narės turės galimybę geriau pasinaudoti mm, įvairiomis priemonėmis ir siekti konkrečių tikslų ES mastu. Ir pabaigai E, pasakysiu, kad daugelis valstybių narių siekia užtikrinti minimales e, garantuotas pajamas. Tai yra, aišku, geras tikslas ir mes turime siekti vienodo atlygio už vienodą darbą. Ačiū. Euh, Jūs savo pasisakymę minėjote direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo. Būtent dėl šios priežasties komitetas ir nusprendė renkti šį pranešimą. Prieš suteikdama žodį kitam ekspertui, François Engels, kur, kuris yra amatininkų federacijos Luksemburgė tarybos narys, norėčiau palinkėti, e, pasveikinti lankytojų grupę. Na, dabar žodis François Engels. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi galėdam, turėdamas galimybę kalbėti čia apie darbo inspekcijas, nes tai yra tas klausimas, kuris man rūpi jau daugybę metų. Kalbant apie darbo inspekcijų suvokimą ir kaip įmonės vertina darbo inspekcijas, dažnai ta nuomonė yra neįgiama. Uh, Ir dažnai įsivaizduojama, kad darbo inspekcijos imasi tik tai represinių priemonių. Tačiau pažvelgus į įvairių valstybių įstatymus, matome, kad darbo inspekcijų e, kompetencija yra kur kas platesnė. Yra egzistuoja įvairūs įstatymai, bet pagal tuos įstatymus dažnai darbo inspekcijos, darbo inspektoriai e, turi ir patarti, ir kontroliuoti, ir aišku, numatyti nuobodas, jeigu reikia įmonėms, Ir aš išvardėjau tas tris kompetencijos e, sritis ir jas išvardėjau neatsitiktinai tokia tvarka, nes būtent patarimas, patarimų teikimas yra pirmoji, pirmasis uždavinys e, atliekant e, darbo inspekcijas, bet dėja ne visuomet realybėje tą matome. Kodėl? Aš pabandysiu šiek tiek paaiškinti kaip aš vertinu tas tris kompetencijos rytis. Būtent atliekant darbo inspekcijas, ne visuomet gali patarimus teikti inspektoriai, nes jiems trūksta techninių žinių. E, darbo inspektoriai puikiai išmano darbo teisės, subtilybės, tačiau kalbant apie saugumą, saugą, darbo saugą, sveikatos apsaugą, tai nėra jų e, sritis ir ne visuomet jie gali pateik, teikti patarimų šiuose srityse. Na ir kuomet yra išvelgiamos problemos, įmonės, įmonių atstovai klausia, ką, ką daryti, kaip tas problemas išspręsti ir inspektoriai ne visuomet gali duoti konkrečių patarimų. Atliekant inspekcijas, dažniausiai inspektoriai yra inžinieriai, kurie yra kurie išmano saugumo ir saugos ir sveikatos klausimus, tačiau ne visuomet jiems leidžiama vietoje patikrinti darbo saugos e, sąlygas. Jie dažniausiai leidžiami į biurus ir kur kas geriau jei būtų, jeigu inspektoriams būtų leidžiama įrenginius patikrinti. Dabar kalbant apie kitą kompetencijos rytį kontrolę. Turėčiau pasakyti, kad kontrolė vyksta gan sklandžiai, nes e, kontrolė, kuomet yra e, oro uostai tikrinami, administraciniai pastatai, stat, e, statybvietės ir panašiai, tuomet visa tai vyksta gan sklandžiai, daug informacijos gaunama dokumentuose, tačiau matome, kad iš tiesų labai sudėtinga kontroliuoti, pavyzdžiui, kuomet yra mažos apimties darbai, fasado darbai ir panašiai. Tuomet inspektoriams yra sudėtinga patikrinti tokius smulkius darbus. Ir būtent šioje srityje dažniausiai matome nelegalaus darbo apraiškų nes būtent ne, nestambiose statybvietėse ar panašiai struktūrose dirba nelegalius darbuotojai. Dažniausiai nelegalus darbuotojai dirba tuos smulkiuosius darbus. Dabar kalbant apie nuobaudas, akivaizdu, kad jeigu na, egzistuoja taisyklės ir kažkas nesilaiko tų taisyklių, tuomet reikia numatyti nuobaudas ir tas nuobodas numatyti taip, kad įmonė negalėtų pasinaudoti savo ne, neapdairumu arba tuo, kad nesilaiko tų, nuo, tų taisyklių ir panašiai. Tačiau e, prieš e, numatant nuobaudas reikia patarti įmoniai ir taip pat e, pažiūrėti, kaip būtų galima jai padėti prisitaikyti prie veikiančių taisyklių ar įstatymų. Na ir aš daugiau gal apie tai nekalbėsiu, bet pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad atliekant e, darbo inspekcijas, inspektoriai turi tapti įmonių partneriais. Tai yra patarėjai ir tai yra svarbiausia funkcija, kalbant apie darbo inspekcijas, kalbant ir apie tarpvalstybinės tarp įmonės saugumas, darbo sauga ir e, sveikatos užtikrinimas. Tai yra svarbiausi dalykai atliekant inspekcijas. Kalbant apie kontrolę, tiesa, kontrolė yra reikalinga, tačiau ypatingai reikia kontroliuoti mažos apimties e, darbus, mažos apimties įmonės. Na, o kalbant apie nuobodas, jeigu iš tiesų yra nustatoma, jog įmonė arba darbuotojas ar koks e, mažą įmonę turintis savininkas nesilaiko saugumo sveikatos reikalavimų, tuomet sankcijos nuobodos yra reikalingos ir tos nuobodos turėtų būti numatytos taip, kad tai e, neišprovokuotų nusikaltimų. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Trečiasis mūsų ekspertas yra Heinzas Fritsch. Saugos ir sveikatos departamento vadovas IG Metal profsąjungoje iš Vokietijos. Prašau. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Man... Labai ačiū. Ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti šiuose klausimuose. Labai svarbi e, tema. Vokietijoje IG Metal atstovauja labai e, dideliai e, darbuotojų daliai e, ir visus galima būtų iš tiesų suskirstyti į tris grupės. Tai būtų viena iš tų kategorijų būtų didelės bendrovės, kuriuose veikia dideli sveikatos ir saugos skyriai, e, jiems nereikia jokių patarimų, jie ir patys žino, ką reikia e, veikti šioje srityje ir paprastai ten gerai atstovaujama darbuotojams. Taip pat yra labai labai daug įmonių, kurios e, e turi geranoriškų ketinimų, tačiau neturi specializuotų žinių. Yra žmonių, gal, jie gal turi tokių žmonių, kurie turi kažkokių žinių, žino, kaip reikėtų organizuoti darbą, tam, kad nebūtų viršijamas normalus darbo krūvis ir panašiai, bet čia, manau, galėčiau pritarti Fransuo jiems geriausias būdas padėti būtų tiesiog patarimai rekomendacijos. Na ir paskutinė grupė, kuri kelia didžiausią susirūpinimą, žinoma, yra tie asmenys, kurie tyčia pažeidinėja saugos ir sveikatos taisyklės ir kitas darbo taisyklės ir dėja nėra už tai nubaudžiami. Yra 2009 e, metų Isner e, ataskaita, kuri tik patvirtino mūsų įtarimus, kad e, daug įmonių imasi darbo saugos priemonių tik tai tuo atveju, jeigu tai atitinka jų interesus. Ir Antra, gal Vokietija ir nesiskiria nuo kitų valstybių narių. Tiesiog e, tokių priemonių įmamasi tais atvejais, kai e, spaudimą daro darbo inspekcijos. Arba kai to reikalauja klientai, arba kai kyla rūpešių dėl įmonės reputacijos. Europos Sąjungos direktyvoms Vokietijoje taikomi ir techniniai reglamentai ir dėl to kyla daug e, problemų, nes e, daugelis sričių taisyklės nėra praktiškos ir nėra pakankamai aiškios. Yra žmonių, e, kurie nori laikytis nustatytų taisyklių ir yra tokių, kurie nuolat ieško spragų teisinių spragų. Yra įmonių, kurios e, pripažįsta, kad e, ne viskas joms sekasi gerai, tačiau nežino, kaip e, ištaisyti klaidas. O kai kas dempinguoja kainas netaikydamas saugus standartų. Kai kas gali jums pasakyti, kad e, jų įmonė yra maža ir e, ji negali sauliaisti matuoti saugio atstumų, temperatūros ir panašiai, bet e, mums atrodo, kad paprastai ir tai galima pasakyti apie visų kategorijų darbdavius. Reikia visų pirma galvoti apie žmogų apie asmenį. Negali būti taip, kad įmonė siektų konkuruoti ir kartu netaikytų saugos standarto. Visų pirma, jeigu visi žino, ką ir kaip turi daryti, e, tuomet lengva jiems teikti ir patarimus. Žinome, kad ES lygmenių yra didelis teisinis trūkumas. Dabar darbe vis didėja e, psichologinis spaudimas, dėl to darbuotojai patiria daug problemų, sunkumų. Išsenka psichologiškai ir būna tokių situacijų, kai jie nieko negali padaryti. Mes e, savo ruoštų turėtume elgtis nuosekliai šioje srityje. E, visi labai skirtingai apibrėžiame e, riziką, jos poveikį žmonėms ir dėl to sunku su ją kovoti, ją įveikti. Žinoma, tai ne visos problemos e, Vokietijoje, bent jau daugiausia problemų kelia tai, kad e, darbo inspekcijose labai trūksta darbuotojų, turiu 2002 ir 2011 metų duomenis. Tarp jų e, yra 10 ataskaitinių metų ir Vokietijoje darbo inspekcijų darbuotojų skaičius sumažėjo 11 procentų per tą laikotarpį. Didžiausioje Vokietijos žemėje darbo inspekcijos darbuotojai toje pačioje vietoje lankosi kartą per 85 metus. Per tą laiką pasikeičia tris kartos ir e, tai reiškia, kad e, tikrai patikrinama nedaug e, įmonių iš 4 milijonų įmonių tik nedaugelis yra patikrinama kelis kartus. Pirmiausia, žinoma, tikrinamos įmonės, kurios kuriuose yra didelė e, rizika, bet neįmanoma apriepti visų įmonių, kurias reikėtų apriepti ir patikrinti. Darbo inspekcija jau yra pasiekusi savo ribas dėl to, kad visur Vokietijoje yra mažinamas darbo inspekcijų darbuotojų skaičius ir yra tikrinami tik tai skubiausi, aktualiausi atvejai. Pavyzdžiui, galima būtų patikti pavyzdį iš Bremeno miesto. Mūsų sąjunga būtų labai patenkinta, jeigu darbo inspekcija galėtų sulaukti daugiau dėmesio iš ES, daugiau pagalbos, jeigu būtų nustatyti aiškus nurodymai dėl to, už ką reikėtų skirti sankcijas. Ir e, svarbu ypač atkreipti dėmesį į psichologinį stresą. Ačiū. Merci. Um... Dėkoju. Na ir galiausiai Claude Emmanuel Triumf, kuris yra Europos darbo asociacijos Astres direktorius. Mes jau išklausėme šios organizacijos nuomonės, kai rengėme Serkas pranešimą. Taigi prašau, aštuonios minutės jums, podė Triumf. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Tai yra toksai ekspertų, ekspertų grupė, kuri dirba Prancūzijoje ir Europoje e, darbo teisės srityje. Na ir aš manau, kad iš visų keturių kalbėtų aš esu vienintelis tikrai dirbantis e, darbo inspektorius. Ir tą darbą dirbau profesionaliai. Aš e, dirbau ne tik Prancūzijoje, bet taip pat ir darbo inspektorių e, asociacijos pirmininkas Prancūzijoje, Prancūzijoje buvau. Na ir pastaraisiais metais aš taip pat įgyvendinau projektą tarptautinio darbo, darbo biuro vardu ir taip pat esu įgyvendinęs ir daugiau kitų e, projektų kartu su Belgijos ir Luksemburgo kolegomis, bendradarbiaujant e, viešojo sektoriaus institucijoms, darbo inspekcijoms. Na ir aš e, nekalbėsiu apie darbo inspekcijų sistemą Prancūzijoje, bet kalbėsiu apie iššūkius, kurie mano manimu yra svarbus, kalbant bendrai apie darbo inspekcijų sistemą Europoje. Pirmasis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, būtent tai, kai pasakome darbo inspekciją, kai pasakome šią savoką, reikia pirmiausia išvelgti į darbo biuro e, pateiktą apibrėžimą ir tai yra bendra savoka visoms 28 valstybėms narėms. Tai yra darbo organizacijos e, pagal darbo organizacijos konvencijas apibrėžtas terminas. Tačiau po šiuo pavadinimu slypi visiškai kitokios realijos ir aš galiu Aišku, situacija yra kur kas įvairesnė nei pateikiama skaidrėje, bet bendrai kalbant yra dvi didžiulės stambios kategorijos, sistemų kategorijos, aišku, yra ir tarpinių tam tikrų kategorijų, bet vyruoja dvi sistemos. Ir šios dvi sistemos, bendrai kalbant, yra maždaug taikomos 50, 50 procentų visų ES valstybių ir pietinėse valstybėse, pradant Belgiją, viena ten sistema galioja ir Šiaurės Europoje galioja visiškai kitokia sistema. Dabar kalbant apie pirmąją sistemą, tai yra darbo inspekcija arba socialinių, socialinių sistemos inspekcija, tai yra uh, Daugiausia kalbama apie darbo santykius, aišku, apie saugą, sveikatą, bet taip pat kalba eina ir apie atlyginimą, darbo sąlygas, nelegalų darbą ir tyriami kiti panašus dalykai. Taigi, būtent tokia yra taip vadinamoji bendroji sistema. Ir tie inspektoriai dažniausiai yra na, ir ekonom, ekonomistai, ir teisininkai, ir darbo teisės specialistai. Antroji sistema tai yra specialistų sistema, kadangi dažniausiai dirbama ties darbo sauga ir sveikata. Na ir Europoje kalbama apie darbo aplinką, saugą, sveikatą, tačiau tai yra ne tas pats ir tie semantiniai skirtumai yra labai svarbus, kadangi jie ir nulėmė tai, kad dažniausiai inspektoriai yra specialistai, inžinieriai ir, ir panašiai. Dar vienas dalykas, kurį, į kurį reiktų atsižvelgti, kalbant apie darbo inspekcijų sistemą Europoje, būtent uh, kas, kas yra tikrinama. Kai kuriuose sistemos yra tikrinamas tik privatus sektorius, kai kurių privatus ir viešas sektorius. Dabar, kalbant apie administracinės nuobodas, kartais taikomos netgi baudžiamosios nuobodos. Dažniausiai darbo ministras, išskyrus Lenkiją, kur yra darbo inspekcijos, e, inspekcijų sistema pavaldi yra parlamentui, tačiau dažniausiai tai yra e, tarnyba, kuri yra pavaldi darbo ministrui. Na ir Pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad jūsų klausimų e, pavadinimas yra darbo sąlygos ir veiksmingos darbo inspekcijos. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad mes Europoje darbo sąlygų netikriname. Mes tikriname profesinę saugą ir sveikatą. Ir tai yra visiškai ne tas pats. Kas yra darbo sąlygos? Kaip Eurofound apibrėžia darbo sąlygas? Tai yra labai plati savoka. Aš nekartosiu tos apibriešties, tačiau kalbant bendrai apie darbo inspekcijų kompetencijas, būtent ne darbo sąlygas jie tikrina, bet saugą ir sveikatą. Ir dėl to matyt mums reiktų apie tai daugiau pamastyti. Norėčiau iškelti klausimą, ar šiandieną yra integruota sistema Europoje. Taip, yra tam tikrų užuomas, guslikas taip vadinamasis, vyresniųjų darbo inspektorių komitetas. Tai yra labai minkšta struktūra, kuri daugiausiai tai yra organizacija, kuri vienė darbo inspektorius, kuri e, kartais pareigia, parengia nuomonės, pavyzdžiui, dėl bendrijos teisės aktų susijusių su, su sauga ir sveikata, šiek tiek rengia atitinkamas metodikas ir panašiai. Daugiau nieko Europoje nėra, yra šiokių tokių kitokių iniciatyvų, pagal kurias sistemos bendradarbiauja, turiuomenį Europos projektus dėl, e, dėl darbuotojų komandiravimo ir panašiai, yra tarp valstybinių tokių projektų kur kaimininės šalys, tarkim, keičiasi informacija apie tai. Ir taip pat yra tokių nedidelių tinklų, mokymo, mo, tokių įstaigų tinklų, kurios ruošia e, inspektorius. Tačiau tokių mokyklų, tokių mokymo įstaigų nėra visose valstybėse narėse. Tik kai kuriuose. Norėčiau iškelti klausimą, kokie yra pagrindiniai iššūkiai, kalbant apie darbo inspekcijų sistemą Europoje. Pirmiausia, ponė pirmininkė, aš manau, kad tai yra įmonių transformacijos. Nes šiandieną pasaulis tampa vis labiau globalus ir įmonių tinklai, diž, didžiosios korporacijos turi didžiulę įtaką. Gyvename tokiame pasaulyje, kur egzistuoja ir supranga, ir e, darbo paslaugų pirkimas ir panašus dalykai. Ir taip pat smarkiai išaugę yra smulkios vidutinės įmonės. Dabar problema yra ta, kad labai svarbu, jog inspekcijų sistemas išvelgtų į tuos pokyčius. Ir kad e, prisitaikytų prie realijų. Turiu pasakyti, kad viena iš problemų, apie ką kalbėjo ir kiti kalbėtojai, yra būtent ta, kad viena vertus smulkių vidinių įmonių, smulkios vidinės įmonės, gali per tam tikrus tinklus reaguoti į tas problemas, tačiau jos negali atsispirti didelių korporacijų įtakai. Antrasis iššūkis yra tai, kad keičiasi darbo kodeksas, darbo teisė ir mes daug kalbėjome apie darbo sutarčių diversifikavimą, apie laisvai samdomus darbuotojus, nelegalų darbą ir panašiai, bet yra dar kitų dalykų. Yra vis daugiau tokių privačių normų, sertifik sertifikatų, dirbančių pagal sertifikatus, leidimus ir panašiai. Ir dažnai socialiniai partneriai suke, sukuria tam tikrus standartus susijusius su darbo e, sąlygomis, tačiau ne visuomet inspektoriai turi pakankamai kompetencijos šitoje srityje. Taigi, kokiomis naujomis priemonėmis mes galėtumėme patobulinti inspekcijų sistemą, kad ji galėtų sureaguoti į realijas, dabar e, kokios sankcijos, kokios nuobodos galėtų būti numatomos ateityje. Ir pabaigai norėčiau dar išsakyti vieną pastabą, kelias pastabas dėl labiau integruotos sistemos poreikiai. Tiesa, kad yra tikslas, yra noras sukurti labiau integruotą sistemą, dėl to, kad egzistuoja mobilumas, judumas, diversifikuoti, diversifikuotos sutartys ir tai yra ir taip pat, kad tarptautinės korporacijos, jų vaidmuo išaugęs, jos kūrė atitinkamus standartus. Tačiau turime šiandieną pripažinti, kad darbo inspekcijų sistema nepakankamai evoliucionuoja Europoje. Daugiausia ta sistema yra nacionalizuota, veikia nacionaliniu lygmeniu ir nebūtinai visuomet pasiveja pokyčius. Mano kolega iš e, Vokietijos kalbėjo psich... psichologinę riziką. Ir dažniausiai buvo tik tai stebimi tokie pokyčiai, bet nebuvo prie jų prisitaikoma. Ir tikrai nepakanka to, ką daro slikas, reikalingas bendras duomenų bankas, reikalingas realus bendras, reikalinga reali bendra mokymo programa, reikalinga keistis informacija, duomenimis. Tai yra gan biurokratiškas uždavinys, bet jis turi būti kur kas platesnio masto. Taip pat turime kalbėti ir apie komandiruojamus darbuotojus ir taip pat reikia numatyti naujesnės metodikas ir nuobaudų sistemą modernesnę. Uh, nes darbo inspekcijų at, dažnai darbo inspekcijų atveju e, nuobaudų skirimas yra tik vienas procentas viso darbo, tačiau vienas procentas nusveria visą kitą darbą ir dėl to ta, tos inspekcijos nėra pakankamai efektyvios. Ir kalbant apie stambes įmonės, ir kitas įmonės, joms svarbu, kad tas, tos inspekcijos vyktų kur kas efektyviau. Pirmininkė, dėkoju už tai, kad jau pati jums skirtą laiką. Psichosocialinė rizika, jūs minėjote irgi šią savoką. E, hipotekos e, tai yra aktualūs e, klausimai. Taigi, dabar diskusijos. E, Jean Lambert, pirmoji. Thank you very much. I, I think all of us will have... Ačiū. Manau, kad visiems mums ši diskusija buvo labai įdomi. Tai, ką išgirdome, tai, ką sakėte apie tai, kad e, trūksta darbo inspekcijų e, trūksta informacijos. Mes iš tikrųjų lankomės daugelėje valstybių narių. Klausėme, kokios sistemos valstybėse narėse, kiek darbuotojų dirba darbo inspekcijose ir žinome, kad problemų yra. Ir bandoma spręsti šią problemą konkrečiai kalbant apie koncentravimąsi į tas šakas, tuos sektorius, kurie yra labiausiai rizikingi - statybos, žemės ūkis ar paslaugų sektorius ir panašiai. Aš noriu paklausti, ar jūsų nuomonė tai būtų e, tinkamas būdas spręsti tą ribotų išteklių, riboto darbuotojų skaičiaus problemą. Ir dar dėl bendradarbiavimo ES lygmenių mums buvo pasakyta, kai bandėme uh, numatyti atitinkamas bendradarbiavimo nuostatas teisės aktuose, tai kad tai būtų per daug sudėtinga, kad tai yra neįmanoma, nes sistemos per daug skiriasi ir tai tarsi tampa tokia, tokiu atsikalbinėjimu, o ne rimta patikima priežastimi. Tai kaip yra jūsų nuomonė, ar trūksta politinės valios? kaip organizuoti, ar iš tikrųjų organizavimo klausimas, ar tai ir viena ir kita. Reina. Richard Fall. Jsem rád, že se o pro... Ačiū. Labai džiaugiuosi, kad galiausiai pradėjome kalbėti apie darbo inspekcijas. Tačiau turime atkreipti dėmesį, kad e, kiekvienas sykį, kai imamės kokiu nors žingsniu, kad suderintume darbo teisę, visos valstybės narės ima rėkti apie subsidiarumo principą ir savo tradicijas. Aš pats dirbau darbo inspektoriumi. Ir šis darbas tampa vis neaiškesniu ir vis lankstesniu. Ir visa tai, žinoma, yra susijęs su jūsų minėtais dalykais. O sprendimas yra labai paprastas. Kaip jau sakė kiti kalbėtojai, kiek darbo inspektorių turime, kiek jų yra įvairiose valstybėse narėse. Įsivaizduokime, kiek žmonių dirba nelegaliai statybvietėse, nors e, viename mieste Europos Sąjungoje. Ir žinoma, vadovai, patys darbuotojai yra priešiškai nusiteikę prieš darbo inspektorius, e, kai jie atvyksta į tokią statybvietę. vietą. Na ir baigdamas norėčiau pacituoti buvusi Rusijos ministrą pirmininką Černomirdiną. Norėjome padaryti kaip geriau, bet išėjo kaip visada. Dankeschön. Uh, zwei konkrete Fragen. Die erste Frage. Ačiū, aš turiu porą klausimų. Pirmasis, pirmasis būtų dėl ponios Steinriuk aiškinamojo memorandumo pranešimo projekte. Ten kalbama apie tikslą pasitelkti darbo inspekcijomis veiksmingai kovojant su nedeklaruotu darbu. Klausimas būtų, kaip gali darbo inspekcijos kovoti su nedeklaruotu darbu. Jūs daug kalbėjote apie darbuotojų apsaugą, tai aišku labai svarbu, bet būtų gerai daugiau išgirsti apie tai, kaip reikėtų kovoti su nedeklaruotu darbu. Nepakanka klausti, ar kažkaip biurus pakaktų pertvarkyti. Mes turime kalbėti apie pagrindinius užimtumo įstatymo aspektus. Ir toliau mano klausimas ponui Triumf. Jūs kalbėjote apie darbo inspekcijas, apie darbo apsaugą. Ir aišku, šiuos du dalykus Du skirtingus elementus reikia atskirti. Tas atskirimas, man atrodo, logiškas. Bet ponas Engelsas, pavyzdžiui, kalbėjo ne vien apie inspektorius, bet inžinierius ir kitus žmonės. Ir man atrodo, kad mums svarbiausia susitelkti į pagrindinę užduotį. E, apsaugoti pagrindinius užimtumo teisės aktų elementus. Masendel, po to Phil Benjon, Filip Bujon, kuris yra šešėlinis APP e pranešėjas, dėja jo nėra. Ar kažkas norės pasakyti jo vardu? nes jis yra jis užsirašęs į sąrašą, bet apie P kalbėtų daugiau nėra tuomet. Tomas Hendel. Ačiū. Turiu keturias pastabas, kurias norėčiau užsakyti. Pirmiausia, klausimas ponui Engelsui. Bendrovių įstatyme, įstatymas ir nuostatos dėl saugos ir sveikatos nėra tinkamai įgyvendinamos. Mes kalbėjome apie darbuotojų komandiravimą. Dažniausiai uh, E, ta direktyva ir gali likti tik tai e, popieriuje, jeigu nebus atliekamos veiksmingos e, darbo inspekcijos. Turime kalbėti ne, ne tik apie darbuotojų saugą ir sveikatą, klasikinė įprastinė prasme, turime reikalinga ir ekspertų pagalba, nes kartais yra pažydinėjami darbo standartai, kurie faktiškai jau yra nusikalstama veika beveik. Ir ankstesniais metais mes pamatėme, pasarais metais mes matėme, kad ta psichologinė našta smarkiai išaugo. Psichologinė įtampa darbo vietoje išaugo. Dėl to, kaip darbas yra organizuojamas, kiek yra e, dirbama dienos bėgyje. Ir tai nėra nauji dalykai. Ketvirtame dešimtmetyje darbo inspektoriai Junktinėje karalystėje e, jau kalbėjo apie psichologinės problemas, dėl to, kad dirbame yra per ilgai. Bet yra ir kitų aspektų. Užimtumo komiteto rezoliucijoje mes taip pat turime, pranešime turime kalbėti ir apie atsakomybę. Nes perdėm dažnai vyksta subranga gamybos procese, taigi atitinkamos dalys gaminamos kažkur kitur, ir kartais yra manoma, kad žemiausias subrangovas grandinėje tiesiog ignoruoja pagrindinės bazinės darba, darbo sąlygas ir saugos reikalavimus. Ir būtent to, į tai reiktų atsižvelgti. Dar vienas dalykas. Puiku, kad yra atliekami darbo patikrinimai, darbo inspekcijos, bet reikalinga geriau organizuoti šį darbą. Bavarijoje Yra manoma, kad inspektoriai turėtų būti draugiškesni verslininkams. Aš dalyvavau vienoje tokių inspekcijų ir pamačiau, kad na, neteisingas yra požiūris, bet kažkas yra netaip, inspektorius sako, reikia e, pažiūrėti išsameu, kaip, kaip ten yra. Uh, Bet reikia bendrai iškelti klausimą dėl to, kaip yra organizuojamos darbo inspekcijos. Ponas Engelis kalbėjo apie tai, kad inspektoriai turi teikti patarimus e, dėl to, kaip praktikoje gyvendinti vienas ir kitas priemonės. Teising... Tikiuosi, ponė Engels, kad teisingai jūs supratau, nes kai jeigu aš nuvežu savo automobilį į, į techninę patikrą ir yra pasakoma, kad yra problemų ir aš klausiu, ar galiu, galite jūs pataisyti tą defektą. Jisai sako, tai nėra mano darbas. Taigi panašiai yra ir su darbo inspektoriais. Mes turėtumėme išplėsti jų gebėjimus. Bendrovės įmonės ir taip jau daug lėšų išleidžia konsultantams kur kas daugiau nei žmonėms, kurie e, dirba ties darbo santykiai. Bet gal aš neteisingai jūs supratau, pirmininkė. Filbenion, prašau. Just a, a couple of comments, really. Porą pastabų tik norėčiau sakyti. Neturiu jokios griežtos pozicijos dėl to, ar geriausia būtų integruota sistema ar specializuota sistema. Tik uh, galėčiau pasakyti, kad uh, specializuota sistema būtų um, apriektų ne tik saugos ir sveikatos klausimus ir uh, tą konkrečiai minėjo um, ponė Regnės dėl nedeklaruoto darbo. Jungtinėje karalystėje yra mokesčių ir muitinės organizacijos dalis, kuri atsako už nedeklaruotą darbą, nes žinoma, tai jų interesų sritis, jeigu darbas yra nedeklaruojamas, tai ir mokesčiai nemokami. Be to yra ir kitų funkcijų toje organizacijoje. Taigi dalis darbo, e, inspekcijų e, darbo atliekama būtent um, tos mūsų organizacijos atsakingos už muitus ir mokesčius. Be to, žinoma, um, gali kilti aplinkosaugos uh, problemų susijusių su darbuotojų uh, sveikata ir sauga. Tai irgi dar vienas rytis kalbėta ir apie tokias problemas kaip darbuotojų atleidimas ir panašiai. Taigi esmė yra ta, kad e, kokia sistema bebūtų įgyvendinta jūsų šalyje, ar tai būtų integruota sistema, ar tai būtų specializuota sistema, kurią įgyvendina įvairios institucijos, vis tiek reikės specialistų ir manau, kad e, abiem sistemoms šiuo metu trūksta tokių darbuotojų. Uh, Ir tie, kas turėtų būti e, atsakingas už nedeklaruotą darbą, e, galų gale ieško tų, kas nemoka mokesčių. Ir e, svarbu tiesiog apriepti įvairius šių problemų aspektus, nesvarbu, kokia sistema bebūtų įgyvendinta, ar integruota, ar specializuota. Koju? Aš norėčiau komiteto vardu padėkoti keturiems ekspertams. Ir tikrai šios, šiame komitete mes nuo kadencijos pradžioje, pradžios e, aptarnėjome e, šiuos klausimus ir dabar parengėme, ketiname rengti savo iniciatyvą šį pranešimą apie darbo saugą. Ir kalbant ne tik apie darbo inspekcijas, bet apie tai, kad darbo saugas, sveikata yra labai svarbus dalykai. Ir aišku, dabar išklausėme naujų matmenų, naujų minčių apie psichosomatinį elementą, stresą, patiriamą darbę ir panašius dalykus. Na, o aš norėčiau užduoti ekspertams klausimą apie didelės statybvietės, nes labai dažnai inspektoriai susiduria su dideliu, didelė problema, ypatingai kuomet galbūt yra nedideli, nedidelės statybės, nedideli statybiniai darbai atliekami, bet ar yra lankomos didelės statybvietės pakankamai? Nes čia darbo inspekcija yra, turi būti susijusi ir su tuo, kad uh, darbas yra labai sudėtingas ir dėl to inspektorių darbas irgi tampa gan komplikuotas ir sudėtingas, nes bandyti vietoje įvertinti darbo sąlygas, higieną, saugą, saugumą ir panašius dalykus, kaip jūs visi sakėte. Ir taip pat vertinant saugą, sveikatą ar panašiai, reikia įvertinti ir, pavyzdžiui, socialinės darbuotojų sąlygas ir kitus dalykus. Ar būtent socialinės sąlygos atlyginimas atitinka numatytas normas ir panašiai. Nes mums susidaro įspūdis lankantis tokiuose didelėse statybvietėse, kad kyla pavojus, kad tas vyresniųjų darbo inspektorių komitetas, kuris dabar egzistuoja, atsižvelgiant į tai, kas buvo triumf paskutinėje skaidrėje įvardinta, jis to nepaminėjo, būtent, kad svarbus iššūkis ir tas, kad reikalingas inspekcijų toksai susitarimas europinių lygmenių. Uh, Aišku, tai nereiškia, kad viską reikia pritraukti prie europinio lygmens ir panašiai. Kiekvienas inspektorius turi e, savo atsakomybės sritis, tačiau turi būti užtikrinama tam tikra sąveika, kalbant apie darbo teisės nuostatas įvairiose valstybėse narėse, turi būti kažkaip derinamos tos inspekcijų sąlygos reikalinga kažkokia tai elitinė brigada tokių inspektorių, kurie galėtų dirbti e, Europos lygmenių, išmanytų įvairių valstybių narių darbo teisės. Taip pat kalbant apie mokesčių vengimą ir kovą su kalbant ir apie e, tam tikrus darbus, kurie atliekami jūroje ir, ir panašiai, tai yra iš tiesų labai sudėtinga, pažiūrėjau, patikrinti tokius subjektus. Taigi dabar žodis ekspertams. Äh, Ačiū pirmininkė. Aš turiu klausimą visiems ekspertams, pirmiausia, ponui Bekui. Jeigu gerai žinau, tai Teisingumo teismas priemi sprendimą dėl limosa. Mano nuomonė, kad e, ne viskas yra taip, kaip mes girdėjome šiandien, ką sakė ekspertai, kaip e, būtų vertinamas ETS darbas ir kokios bus galiausiai vertinimo pasiekmes Belgijos sistemai. Ir dar dėl duomenų keitimosi sistemos tarp valstybinių lygmenių. Apie tai buvo kalbėta, bet galbūt nepakankamai. Šis klausimas buvo keliamas įvairiose valstybėse narėse ir žinome, kad duomenimis keičiamasi daugiausiai tik valstybių narių ribose, mm, nesidalima informacija su kitais kontrolieriais ir sakoma, kad e, nėra galimybės gauti informacijos iš kitų valstybių narių. Kai kurie mm, minėjo tą hartiją, kurią pasirašė 11 valstybių narių e, inspektoriai. Ar būtų kažkokie konkretūs rezultatai dėl to, kad ta hartija buvo pasirašyta, ar ta hartija padėjo kažkaip pagerinti padėtį. Ponas Engels kalbėjo apie tai, kad trūksta mokymų ekspertams ir trūksta praktinių žinių. Bet taip suprantu, kad dažnai tos inspekcijos yra suvokiamos apskritai kaip papildoma našta ypač mažosiams ir vidutinėms įmonėms. Ir aš norėčiau paklausti, kaip bus užtikrinamas ES atitinkamas inspektorių mokymo ir kompetencijos lygmuo. Taip pat buvo minėta kontrolės mažose statybvietėse klausimas ir aš čia sutinku su tuo, kas buvo pasakyta ir noriu jums paklausti, kaip iš tikrųjų būtų galima kovoti su nelegaliu įdarbinimu mažose statybvietėse. Ir dar turiu klausimą ponui Fričia. Kalbėjote apie nedeklaruotą darbą, apie tai, kad reikia sutelkti dėmesį ir apie darbuotojų uh, psichologinė būsena. Galbūt jūs galėtumėte pasiūlyti sprendimo būdą, ypač ES lygmenių. Mūsų agentūra Bilbao daugiausiai dėmesio skiria prevencijai. Mes turime nemažai patvirtintų veiksmų ir programų šioje srityje. Kokia būtų jūsų nuomonė? Ir turiu klausimą ponui Triumf. Sakėte, kad e, egzistuoja ES darbo rinka ir todėl reikia ES lygmenių vykdyti darbo kontrolę. Sakėte, kad ateityje turi būti priimtas privalomas instrumentas kad reikalinga integruota ES sistema. Ar aš teisingai jūs supratau? Pirmininkė Reikėtų turbūt pusvalandžio atsakyti į visus šios klausimus, bet suteiksiu visiems po penkias minutės. Ponas Bek, ačiū pirmininkė, atsakysiu į šios klausimus. Iš tikrųjų, mes turėjome, e, Europos Teisingumo teismas priėmė sprendimą dėl limosa sistemos buvo paprašyta apibrieščių, pavyzdžiui, e, dėl nepriklausomų darbuotojų atvykstančių į Belgiją. Pagal teismo sprendimą mes e, norime per daug. Mūsų prašymas nei viską buvo atsižvelgta, bet buvo priimtas sprendimas dėl kai kurių darbuotojų. Mums kaip darbo inspekcijai yra labai svarbu išlaikyti savo tikslus ir galimybę kovoti su socialiniu, su sukčiavimu socialinėje srityje. Ypač, kai tas sukčiavimas susijęs su nepriklausomais darbuotojais. Tai būtų mano atsakymas į jūsų pirmą klausimą. Antrasis klausimas buvo apie darbo inspekcijas ir tai, kad jų darbas apsiriboja valstybių narių lygmenių. Mes bandome, stengiamės gauti informaciją ir bendradarbiauti su kitomis ES valstybėmis narėmis. Netgi sudarome dvi šalės sutartis dėl keitimosi informacija ir todėl, kaip jau ir sakiau, anksčiau, labai svarbu, kad e, visiems informacija visoms valstybėms narėms e, būtų naudinga ir kad keitimasis realiai vyktų. Aš e, manau, kad inspekcijose turi būti specialūs skyriai, kurie būtų atsakingi už komunikaciją, už duomenų bazės, ir už visą informaciją ir jos pateikimą internete. Ir paskutinis man adresuotas klausimas buvo apie Briugė, Briugės hartija, kurią iš pradžių pasirašė 11 valstybių narių, dabar, jeigu neklystu, 20 yra pasirašiusiųjų. Ir pirmiausia, koks yra rezultatas šios hartijos, tai yra tinkamas keitimasis informacija apie darbo inspekcijų sistemą ir metodus. Ačiū. Merci. Dėkoju. François Engels. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūs skiriate penkias minutės ar penkios minutės vienam klausimui atsakyti ar visus klausimus. Kągi pabandysiu trumpai tuomet. Aš norėčiau atsakyti klausimą, kurį uždavė kolegija, kolega iš Vokietijos. Nežinau, ar jis teisingai mane suprato, nes aš sakiau, kad įvairiose šalyse kompetencijos yra tvarkomos tokiu būdu, kad pirmiausia yra patariama, po to yra tikrinama ir galiausiai yra numatomos nuobaudos. Ir aš manau, kad dažnai inspektoriai turėtų, inspektoriai turi būti vertinami kaip partneriai įmonėms. Ir jeigu, tarkim, kažkas yra daroma ne taip, tuomet įmonėje reikia pasakyti, kaip situaciją būtų galima ištaisyti arba bent jau pasakyti, į ką kreiptis, kad problema būtų išspręsta. Bet e, su inspekcijomis dabar yra ta problema, kad e, yra įvardyjama problema, bet nėra patikimas būdas, kaip tą problemą išspręsti. E, tiesiog yra pasakoma, susirask kažką, kas tau padės tą problemą išspręsti. Aš norėčiau, kad darbo inspektoriai būtų kur kas paslaugesni, ir galėtų padėti įmonėms ištaisyti klaidas. Aš nesakau, kad e, jie turi atlikti darbą už įmonę, bet kažkaip turėtų pagelbėti įmonę, įmoniai ją užvesti ant teisingo kelio. Po to kitas klausimas. Aš manau, kad e, kalbant apie stambes statybvietės, inspekcijos atliekamos yra geriau. Jūs kalbėjote apie socialinės, problem, socialinės e, išmokas ir panašiai jų problemą. Tačiau dažniausiai tokie, tokios inspekcijos yra atliekamos kartu su e, ir su policija, ir su muitinės pareigūnais, kitais partneriais. Taigi čia vyksta kur kas platesnis bendradarbiavimas. Aš to dažnai nedarau, bet norėčiau jūs e, pertraukti. Ten, kur mes su Steinbrück lankėmės statybvietėse tam tikrose ir matėme, kad iš tiesų ten yra daug problemų ir tai buvo tokia labai tvirta organizacija, kuri tikrai bandė apginti tuos darbuotojus Lenkus. Tačiau tokių situacijų mes matome labai daug kai e, viskas atrodo popieriuje neblogai, tačiau mums e, kyla klausimų, kas realiai vyksta statybvietėse. Nes e, kartais laikomasi tam tikrų gražių tradicijų, tačiau ne visuomet taip yra. Na ir mes Europos parlamente dažnai daug kalbame apie didelės infrastruktūros, stambius darbus ir panašiai, tačiau uh, darbo struktūra yra tokia, kad dažnai yra samdomi subrangovai, tarpininkai, kurie galbūt nėra tokie solidus ir galbūt netaip gerai laikosi darbo teisės nuostatų. Prašau, kad jūs pertraukiau. E, taip, aš suprantu, kad tai veikia nacionaliniu lygmeniu. Na ir aš norėjau būtent jums ir pasakyti, jums ir pasakyti kad Šiandien nekarta buvo minėta, kad didžiausios problemos kyla dėl to, kad nėra pakankamai bendradarbiaujama valstybių lygmenių. Jūs kalbėjote apie Lenkų darbuotojus, darbininkus tiesa, kad socialinės apsaugos sistemos nėra tokios pačios. Na ir vertinant realiai situaciją, matome, kad taip, egzistuoja tas slikas, tačiau egzistuoja ir įvairių inspekcijų direktoriai, kurie bendradarbiauja. Ir tikrai praktinių lygmenių tas bendradarbiavimas yra labai stiprus. Taip, sistemos kaip ir nėra, nėra informacijos mainų sistemos ir panašiai. Čia yra problemų nemažai. Na ir kalbant atvirus, atvirus uždarus sąrašus ir panašiai, jūs visi puikiai žinote tas problemas, tačiau uh, būtų gerai, jeigu būtų kažkokia tai sistema, pagal kurią būtų įmanoma gauti prieigą prie duomenų apie darbininkus e, iš jų kilmės šalies. Taigi turiu pasakyti, kad nacionaliniu lygmeniu viskas veikia dar ir kaip ir neblogai, išskyrus galbūt regioninės sistemas, kurios egzistuoja tam tikrose valstybėse. Ir kaltais susikalbėjimo ten irgi trūksta. Tačiau europinių lygmenių problemos tikrai akivaizdžios. Dabar kalbant apie inspekcijas, smulkių statybviečių inspekcijas. Ten reiktų tas inspekcijas atlikti kur kas dažniau. Ir tiesa, kad būtų išvengta įvairių problemų. Ir dažnai žmonės dirbantys socialinio saugumo darbo inspekcijų srityje. Iš ties, kažin ar šeši žmonės galima nusiųsti į tokias smulkias statybvietės kasdien. Ir vėlgi nacionaliniu lygmeniu gal viskas veikia geriau nei tarptautiniu. Mums reikalinga tokia sistema, pagal kurią inspektoriai galėtų lankytis mažose statybvietėse ir taip pat jis turi gauti, pagal, gauti pagalbą, gauti informacijos iš kilmės šalies, e, būtent, kad būtų pateikiama informacija apie tą darbininką. Taigi, to trūksta. Taip pat inspektorių mokymas, dar viena tema. Nežinau, ar europinių lygmenių reiktų renkti tuos e, inspektorius matome, kad dažnai atliekant konkrečias inspekcijas trūksta žmonių, kurie galėtų tą padaryti geriausiai, kurie turėtų specifinių žinių, veiksmingai galėtų patikrinti situaciją. Taip, mokymas vyksta, tačiau ne visur, ne visur to pakanka. Pirmininkė. Ačiū, Reinstrič. Ja, <clears throat> aber ich versuche mich kurz zu fassen. Ačiū, pasistengsiu trumpai atsakyti. Buvo keturi svarbiausi klausimai iškelti. Pradėsiu nuo pirmojo. Ar verta sutelkti dėmesį į įmonės, kuriuose yra tariamos rizikos? Na, Tiesą sakant, sunku nustatyti tokias įmonės, kuriuose kyla rizika. Galėsiu e, pateikti pavyzdį. Šiaurės Vokietijoje yra e, žinoma e, laivų statybos bendrovė ir ji buvo gavusi leidimą išmontuoti laivų, statybos, laivų statyklą ir Ten buvo du kranai ir dvi platformos. Subrangovas gavo kontraktą ir nurodė, kad naudosis tik vienu automatizuotų kranų ir galiausiai buvo taip, kad buvo naudojama ir e, tik viena platforma. Galiausiai baigėsi e, mirtimi žuvo e, keturi žmonės dėl nelaimingo atsitikimo ir tarp jų buvo laisvai samdomų darbuotojų, e, kurie prisėmė atsakomybę už tą darbą. Taigi toks labai liūdnas pavyzdys, e, gerą reputaciją turinti bendrovė, kuri pradeda dirbti su subrangovu ir viskas pagimba ore. Iš tikrųjų, toks, e, tokia užduotis išmontuoti laivų statyklą yra labai didelė, labai svarbi. Ir e, tuo atveju taip pat buvo taip, kad greitoji pagalba jau nieko negalėjo padėti. Ir e, šiuo atveju galbūt būtų naudinga turėti kokį nors tarp valstybinį ekspertų komitetą, kuris galėtų renkti, parengti visą apimančią filosofiją, bendrąją sistemą, kaip turėtų būti vykdoma stebėsena ir taip toliau. Iš tikrųjų e, yra įvairių požiūrių į inspekciją, kaip turėtų vykti uh, inspekcija ir taip toliau. Ir manau, kad viską verta būtų koordinuoti ES lygmenių. Ir dar vieną pastabą norėčiau sakyti dėl psichologinės naštos. Na, nebūtina, kad inspektoriai turėtų kažkokių itin aukštų kvalifikacijų, kad nustatytų tokius atvejus. Iš tikrųjų, tai yra įprastas stresas, kai yra per didelis darbo krūvis, per ilgos darbo valandos, kai reikia važinėti į darbą labai toli ir tai labai daug užtrunka. Na ir žinoma, galų gale e, kyla e, problemų ir dėl to, su kokiais informacijos rautais tenka dirbti. Darbuotojams e, reikia bendrauti su klientais, užtikrinti, kad klientai būtų patenkinti. Jokia čia aukštoji matematika. Tiesiog visiems ir taip yra aišku, kas yra ta psichologinė našta, kokia ji gali būti. Yra ES direktyvų kuriuose apie tai užsimenama, Vokietijoje IG Metal atliko e, šiokį tokį darbą šioje srityje ir e, Vokietija e, rėmėsi šią iniciatyvą ir pasiūlė parengti nuostatas dėl psichologinio streso, kas yra tinkama darbo vietoje, kas ne. Ir šiuo metu yra rengiami psichologai, kurie specializuotųsi šioje srityje. Uh, Tačiau galima tiesiog vadovautis e, sveiku protu ir nepažeidinėti e, galiojančių teisės aktų saugos ir sveikatos klausimais. Claude Manuel Trump. Norėčiau iš esmės atsakyti į tą klausimą, kuris man buvo užduotas dėl integruotos darbo inspekcijų sistemos. Tai yra paskutinis mano pasisakymę paliestas klausimas ir pirmiausia norėčiau du dalykus pasakyti. Pirmiausia, nereikia įsivaizduoti, kad rytoj staiga atsiras ta didžiulė europinė, didžiulis europinis mechanizmas bus pakeistas nacionaliniais mechanizmais. Bet aš norėčiau pasakyti, kad dabar egzistuoja tarp valstybinių iššūkių, problemų ir dėl to reikia imtis veiksmų europinių lygmenių, nes dėja dabartinės institucijos tų problemų neišsprendžia. Ir man atrodo, kad būtina čia padaryti keturis dalykus. Pirmiausia, reikia apibrėžti techninę užduotį. Nebūtinai tik tai teisiniais būdais, būtent kas yra darbo inspekcija Europoje. Slik, slikas dabar negali pateikti atsakymo šį klausimą. Slikas dabar tik tai kalba, e, dirba ties darbo saugos ir veikatos klausimais. Ir yra nemažai tokių bendrų e, sistemų. Ir aš nesakau, kad slikas netlieka savo darbo, tačiau daugiau reikia dėmesio skirti darbo sąlygoms. Reikia, atsižiūrint tai, ką sakė ponė Jean Lambert, uh, reikia apibriežti pagrindinės darbo teisės nuostatas šioje srityje. Antras dalykas. Man atrodo, kad mums bet kurio atveju reikalingas bendresnis mokymas, bendra mokymo sistema, nes dabar nėra bendro tokio, bendros mokymo sistemos. Ir Aišku, Europoje dabar egzistuoja Erasmus sistema ir panašiai. Ir netgi inspektorių atveju čia irgi būtų galima numatyti kažkokias panašias sistemas. Dar vienas dalykas, ko mums reikia, tai yra priemonės, bendros priemonės. Ir aš čia norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirmiausia, darbo inspektoriai negali priimti bendrų sprendimų, jeigu neegzistuoja Europoje taisyklės dėl, bendros taisyklės dėl atsakomybės. Nes šiandien tokių priemonių trūksta nacionalinių lygmenių ir dar labiau trūksta europinių lygmenių. Ir, ponė pirmininkė, iš tiesų, tos didelės statybvietės, jūs iš, iškelėte šį e, klausimą, tačiau mes negalime efektyviai atlikti inspekcijų, jeigu ne, neiš, neišspręsime subrangos ir tarpininkų e, klausimo, kalbant apie stambės statybvietės. Na ir reikia įvertinti, kas labiausiai yra pažeidžiamas darbo pasaulyje. Tai yra darbuotojai ir tam tikros įmonės ir dėl to tam ir reikia skirti daugiausia dėmesio. Nežinau, ar greitai atsiras tas bendras europinis susitarimas. Ir dabar darbo inspekcijos sistema dažniausiai vykdoma pasitelkus vietos policijos pajėgas, bet nėra tokios bendresnės sistemos, pagal kurią būtų galima reaguoti plačiau atsižvelgiant į tai, kad keičiasi ekonominė sąranga, kad matome vis daugiau globalizacijos apraiškų. Pirmininkė, dėkoju. Kalbant apie bendrą atsakomybę, aš manau, kad mūsų parlamentas ir, ir, ir šis komitetas tai yra patvirtinęs ir dėrybose dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Tai yra tas elementas direktyvoje, dėl kurio kilo daug ginčių ir mūsų komiteto pozicija būtent buvo labai aiški šiuo klausimu. Europos komisija pradžioje siūlė visai kitus dalykus ir aš manau, kad uh, tai yra tas klausimas, kuris tikrai buvo labiausiai gal aptarnėjimas diskusijose. Nes net šyrit vienos e, organizacijos atstovas labai smarkiai kritikavo parlamento poziciją ir pranešėjai tuo labai džiaugiasi. Taigi, Tai yra labai aktualios diskusijos, kurios nebūtinai susitelkia tik ties darbo inspekcijomis, tai yra platesnio galbūt masto diskusijos. Na ir aš norėčiau viso komiteto vardu jums visiems padėkoti. Esu įsitikinusi, kad pranešė toliau su jumis bendraus ir toliau e, plėtaus mintis rengiant savo iniciatyvą numatytą pranešimą. Rugsėjo 25-26 aptarsime pranešimą, pakeitimų patikimo terminas yra trumpas, nes 10 spalio 12 valanda yra pakeitimų patikimo terminas, lapkričio 5 aptarsime pakeitimus, 25 lapkričio bus aptariami pakeitimai ir kitą dieną balsuosime. Ir po to bus galima jau pateikti dokumentą plenariniam posėdžiui. Matyt, sausio mėnesio plenariniai sesijai. Taigi baigiame aptarti šį darbo atvirkės punktą. Dabar 15 darbo atvirkės punktas. Ir žodį suteikiu Filui Benjonui, kuris pristatys savo pranešimo projektą dėl darbuotojų finansinio dalyvavimo paskirstant įmonių pelną. Čia kalba eina apie pranešimą, už kurį yra atsakingas ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas. Fabricio, atsiprašau, nuomonę rengs ekonomikos reikalų komitetas. Fabricio Berto yra numatytas nuomonė rengti. Prašau, Filas Benjonas. Thank you, Madam Chair. Uh... Ačiū, pirmininkė. Šis pranešimas uh, skirtas darbuotojų finansiniam dalyvavimui paskirstyti įmonių pelną ir aš uh, Kalbėdamas šią temą kalbėsiu apie DFD, sutrumpintai darbuotojų finansinis dalyvavimas. E, Parlamentas turi galimybę prisidėti prie paskatinimo ekonomikos saugimo paskatinimo. E, darbuotojų finansinis dalyvavimas turėtų teigiamos įtakos ir pačiems darbuotojams ir įmonėms ir darbdaviams. Dažnai darbdaviai ir darbuotojai yra tie patys asmenys, yra ir tokių įmonių yra kažkokiu garsiniu trikdžiu, sako kalbėtojas. Kalbant apie darbuotojų dalyvavimą, priimant sprendimus ir mm, finansinį dalyvavimą, tai reiškia įsipareigojimą darbuotojų įmonėms ir darbuotojams. Ir darbuotojai tokiu būdu įgyja papildomų iniciatyvų. E, darbdaviai savo ruoštų turi paskatų renkti darbuotojų mokymus ir panašiai, ir galvoti apie ilgalaikį finansavimą, kuris teiktų stabilumą ir padėtų užtikrinti darbo vietas. Nors yra tam tikrų teigiamų elementų, ES DFD vis dar mažai taikomas ir taip yra dėl reglam, reglamentavimo trūkumo ir dėl to, kad nėra aiškių gairių šioje srityje. Šiame pranešime mes stengiamės trumpai paaiškinti, kaip veikia DFD schemos, mes taip pat išdėstume, kokie yra DFD galimi privalumai e, sakome, kad yra įvairūs e, galimi darbuotojų dalyvavimo modeliai. E, ir e, aišku, galima teikti praneš... pakeitimus šiam pranešimui. Taip pat mes kalbame apie tai, kaip galima būtų paprastinti DFD sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms, nagrinėjamas konkretus Ispanijos pavyzdys kaip gerosios praktikos pavyzdys šiuo požiūriu. Pranešimo vienas pagrindinių tikslų - paskatinti sukurti neprivalomą sistemą, e, kuri remtųsi pagrindiniais principais kurie padėtų DFD schemai gyvendinti sėkmingai. Tie principai būtų pirmiausia tokie. E, sistema turi būti objektyvi, darbuotojai ir darbdaviai turi sutarti dėl DFD modelio tinkamiausio modelio. Antra, turi būti užtikrintas lankstumas, kad būtų atsižvelgiama į skirtingas valstybės narės, taip pat skirtingas įmonės ir tikslus. Trečia, tai turi būti neprivalomos schemos. Darbuotojai turi turėti teisę nuspręsti, ar taikyti tokią DFD sistemą, o darbuotojai ar dalyvauti. Ir ketvirta, E, šios schemos turi būti paralelinės atlyginimo schemom, jos negali pakeisti atlyginimo sistemų ar kontraktinių teisių. Tai yra vienas labai mums svarbus aspektas. Ir galiausia turi būti pateikiama labai aiški informacija. Darbuotojai turi aiškiai būti informuoti apie, tei, apie jų teisę ir atsakomybę, jei pas, kad pasirinktų dalyvauti šioje uh, iniciatyvoje. Ir dar, kaip sakiau, mokesčių politika ir reglamentavimas yra labai svarbus įgyvendinant DFD Ir manome, kad atitinkamos teisėkuros iniciatyvos ES lygmenių vis dėlto nėra labai tikėtinos ir nereikalingos. Mūsų kolegos ekonomikos reikalų komitete dirba su mokesčių aspektais šio klausimo ir mes surengėme keletą susitikimų su suinteresuotomis šalimis šiuo klausimu ir tikėjomės komentarų, bet pirmiausia tikimės, kad šis pranešimas pateiks konkrečių praktiškų pasiūlymų, kurie galiausiai padės susikurti naujoms DFD schemoms ir tikiuosi sėkmingo bendradarbiavimo su kolegomis. Ačiū. Regner, o po to. Ne, kol kas daugiau nieko nėra. Evelin Regner. Labai ačiū. Dėkuoju ponui Benjan už nuveiktą darbą. Tai labai konstruktyvus paužiūris į šį klausimą dėl darbuotojų finansinio dalyvavimo. Tai ypatinga tema ir yra įvairių modelių, įvairių būdų. Tai, kas yra labai veiksminga vienoje įmonėje, gali būti visai nesėkminga kitoje. Ir tikrai yra daug būdų, kaip galima užtikrinti darbuotojų finansinį dalyvavimą paskirstant įmonių pelną. Kas dėl pono Binion pasiūlymo dėl neprivalomos 29-osios sistemos, tai yra labai ambicingas, tikrai geras pasiūlymas ir um, iš praktinės patirties, nežinau, ar galime tai įgyvendinti. Žinoma, sprendimas, kurio link einame, yra sukurti vieną bendrą sistemą, tačiau kyla klausimas, ar visos valstybės narės yra tam pasiruošusios. Reikia vadovautis geriausią praktiką, geriausią patirtimi Pavyzdžiui, reikia skelbti darbuotojams apie galimybę finansiškai dalyvauti paskirstant įmonių pelną, reikia surinkti atitinkamą informacinę kampaniją, reikia pagalvoti apie tai, kaip apskritai galima įvesti šią praktiką ten, kur jos šiuo metu nėra, tose šalise, kurias esame įpratę vadinti Rytų Europą. Reikia pagalvoti apie teisinius reikalavimus, bet to ponas Benjon iškėlė e, apmokėsinimo klausimą ir žinoma, tai yra itin svarbus klausimas, ar ne taip. Turime visą tai spręsti Europos lygmenių ir jeigu nepavyks rasti visoms valstybėms bendro sprendimo, na, tuomet e, turbūt ir pasirinksime 29 sistemą, kuomet bus galima rinktis, ieškoti palankiausios sistemos. Svarbu, e, kad sistema būtų savanoriško pobūdžio ir e, svarbu, kad ją e, paremtų tie, kas joje dalyvautų e, ir svarbu, kad e, būtų vykdomas informavimas, konsultacijos. Tik tiek ir turbūt galiu pasakyti, ponė Benjon, tiesiog norėčiau dar atkreipti jūsų dėmesį į 12 dalį, kurioje kalbama apie besikeičiantį profesinių sąjungų požiūrį. Aš pati anksčiau buvau profesinės sąjungos narė ir uh, Žinau, kad pono Benion ketinimai yra labai geri, tačiau čia turime elgtis atsargiai. Nemanau, kad profesinės sąjungos būtinai tai paremtų, tačiau jos tikrai būtų suinteresuotos sužinoti daugiau apie įvairius modelius, apie įvairius būdus, kaip tai gyvendinti. Ir turbūt reikėtų kalbėti visų pirma apie diferencijuotą požiūrį. Gal jūs galėtumėte e, čia kitaip suformuluoti šią dalį. E, mes visi stengiamės konstruktyviai žiūrėti į šiuos klausimus ir tikiuosi, kad bus sėkmingas tolesnis procesas. Uh, thank you, Madam Chair. I'm not... Pone Saja. Uh, E, Pirminkė, aš nesu EPP e, šešėlinė pranešėja, tiesiog norėčiau savo vardu pasakyti, kad e, tikiuosi, jog ta sistema išliks neprivaloma kad bus ir toliau laikomasi valstybių narių subsidiarumo principo, įmonių subsidiarumo principo kiek skeptiškai esu nusiteikusi dėl septintosios ir aštuntosios dalių, dėl ES ligmens modelio. Girdėjome ką tik, kad yra įvairių modelių ir galbūt e, verta būtų tiesiog keistis geriausią praktiką. Vienuoliktoje dalyje e, ABC punktai yra ir, kaip sakiau, e, visą tai yra neprivaloma ir čia reikėtų pabrėžti, kad yra neprivaloma pobūdžio modelis. Ačiū komisijos vardu, kviečiu poną Jorgeną. Ar norite pasakyti? Prašau. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėtumėm padėkoti už pranešimą, kuris yra aukštos kokybės ir yra žingsnis teisinga linkme, kalbant apie darbuotojų finansinį dalyvavimą. Dabar yra pradėti bandomieji, bus pradėti bandomieji projektai kitą pirmadienį ir būtent e, domitoje srityje, kuri yra nušviesta jūsų pranešime, mes tikimės konkrečių rezultatų Ir jūs kalbėjote apie tai, kad įvairiose valstybėse egzistuoja daug skirtumų ir bus bandoma išsiaiškinti, kokie yra tie skirtumai valstybėse narėse ir bus pateikti konkretūs pasiūlymai tam, kad būtų galima išspręsti tuos klausimus, kuriuos jūs iškėlite. 29 sistema arba tokių statymo elementų E, e, panaudojimas gali būti vienas iš galimų variantų ir mes tikimės, kad iki sausio mėnesio, į sausio mėnesio bus e, jau gauti rezultatai. Ačiū dabar žodis pranešėjui. Ačiū. Ačiū už visas pastabas. Kaip panė Reknė siūlė surenkti informacinę kampaniją, kad būtų dalyjamasi patirtimi informaciją. Taip, e, manau, kad tai tikrai būtų naudinga, apsvarstysime tai. Tai nebūtinai turi būti vien tik informacijos kampanija, būtų galima į šį procesą įtraukti ir į FP e, specialistus, kad būtų rengiamos įvairios verslo atstovų konferencijos. Na, bet kuriuo atveju manau, kad galėsime įtraukti kitus asmenys į vis, visą tai. Kas dėl 29-osios sistemos buvo įsakyta ir ponios Ragner ir ponios Saja abejonių ir turiu pats pripažinti, kad nesu tikras, ar tai, būtų, ar tai būtų toks jau praktiškas sprendimas. Uh, Ar tai būtų naudinga įmonėms Europoje? Žinoma, gali kilti problemų, kai darbo jėga yra tokia didelė. Reikia visą tai dar ištirti, pagalvoti apie tai, ar tokią galimybę apskritai reikėtų svarstyti ar ne. Na, gal ir reikėtų, tačiau pripažinu pripažįstu iš karto, kad gali kilti praktinių sunkumų. Taip pat e, darau prielaidą, kad e, mes Junktinėje karalystėje mūsų profesinės sąjungos palankiau žiūri į EFP apskritai ir visada palankiai į tai žiūrėjo. Gal čia galėsiu kiek pakeisti formuluotę, tačiau bet kuriuo atveju pastarųjų metų matome, kad į tai žiūrima teigiamai. Dabar jau yra taikomos gana sudėtingos darbuotojų dalių išpirkimo sistemos ir panašiai um, yra įgyvendinami geri verslo modeliai, um, tinkamai įgyvendinami paveldėjimo uh, principai, yra galimybių tiesiog uh, parduoti savo dalį ir perėti kitur. Tai uh, padeda MVI įsilaikyti taip perdodant teisės. Ir dabar e, tokie metodai plinta Europoje, tai Junktinėje karalystėje ir mums atrodo, kad tai yra vienas iš geriausių praktikos, geriausios praktikos pavyzdžių. Kągi, tai yra puikus pagrindas diskusijoms ir tolesniam darbui. Pakeitimų patikimo terminas 10 spalio diena, 12 valanda. Mes pakeitimus aptarsime lapkričio 5 dieną, kompromisiniai pakeitimai 25 lapkričio ir komitete balsuosime 5 gruodžio dieną ir pateiksime šį dokumentą sausio mėnesio arba vasario mėnesio plenariniai sesijai. Kągi periname prie 16 ir 17 mūsų darbo tvarkės punktų. Ir dabar žodį suteiksiu Frederikui Derdenui, kuris pristatys dvi nuomonės, kurias mes rengėme savo komiteto vardu transporto komitetui. Čia kalbama apie du tekstus iš geležinkelių paketo. Pirmasis tekstas tai yra parlamento tarybos reglamentas, kuris keičia 1370-2007 reglamentą dėl šalių keleivinio geležinkelio transporto paslaugų rinkų atvėrimo. Ir antrasis tekstas tai yra parlamento tarybos direktyva, direktyvos pasiūlymas keičiant dalinis 2012-34 direktyvos pakeitimas, kur sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė. Kalbant apie keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atverimo ir geležinkelių infrastruktūros valdymo. Taigi, prašau, žodis pranešėjui. Prašau pristatyti e, abi nuomonės. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Trumpai pristatysiu bendrai dviejų nuomonių e, pagrindinius elementus. Pirmiausia, kaip jūs tikriausiai jau ir patys susipažinote mano paaiškinamajame memorandume, kad aš būtent nesu įsitikinęs, kad būtina yra dar labiau liberalizuoti geležinkelių keleivinio, keli, keleivių geležinkelio transportą. Tai yra ketvirtasis geležinkelių paketas, nes e, daug kas nepasikeitė po trečiojo geležinkelių paketo. Šis sektorius kenčia dėl konkurencijos, tarp modalinės e, konkurencijos ir nesame įsitikinę, kad reikia dabar tą padaryti. Tačiau vis tiek čia yra du įmanomi variantai. Uh, būtent e, būtų galima tiesiog atmesti tą ketvirtąjį paketą arba pabandyti konstruktyviau jį pažiūrėti. Mes pasirinkome galimybę pateikti nuomonę ir ten pateikti eilę pasiūlymų. Mes bandome kažkaip patobulinti tekstą, atsižvelgiant daugiau į realijas, uh, ir galbūt neaišku, kaip su dokumentu pasilgs transporto komitetas. Aš vadovavausi šią logiką, kuri man atrodė parankesnė ir tinkamesnė. Taigi, mes norėjome parengti tokią nuomonę, kuria būtų pakeičiamas, pakoreguojamas komisijos pasiūlymas, įvedami atitinkami elementai, kuriuos aš trumpai pristatysiu. Pirmiausia, darbuotojų apsauga, tai yra labai svarbus elementas. Ir būtent užimtumo komitetui tai yra labiausiai rūpimas klausimas. Būtent kuomet pervedami darbuotojai į kitą įmonę, į kitą sistemą šioje srityje tokiu būdu labai svarbu užtikrinti tinkamas darbo sąlygas, jas išsaugoti ir tai būtų tam tikras statutas darbuotojų. Taip pat e, nacionaliniai reguliuotojai e, turėtų e, suvaidinti svarbas, svarbesnį vaidmenį Ir tai yra antra tema. Trečia tema yra holdingo e, įmonių elementas. Ir tai yra viena svarbesnių komisijos siūlomų reformų ašis, ašių ir e, ji yra labai svarbi, bandant įgyventi tą ketvirtąjį geležinkelių paketą. Taigi, tokia būtų pagrindinė mintis šiuose dviejose nuomonėse. Man atrodo, kitą savaitę yra konkrečiai rugsėjo 25 diena yra pakeitimų patikimo terminas. Aš pateikiau keletą pakeitimų tam, kad būtų sustiprinti tie pagrindiniai elementai, tačiau aš mielai dabar išklausyčiau savo kolegų pastabų. Yra tam tikrų e, vietų, kur mes e, sutarėme, yra tam tikrų kontroversiškesnių e, elementų. Taigi, mielai išklausyčiau kolegų nuomonės. Ačiū, Žorž Bak, po to Elizabeth Schroeder, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausiai norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė pranešėjas. Visiškai sutinku su tuo, ką jis pasakė dėl ketvirtojo paketo. Komisijos pasiūlymai, jeigu būtų priimti tokie, kokie yra, tai tikrai sukeltų daug problemų e, ir pačiam gelžinkelių transporto sektoriui ir jame dirbantiems darbuotojams. Taigi gerai, kad e, transporto ir užimtumo ir socialinių reikalų komitetai gali teikti pakeitimus. Kai dėl pačių pakeitimų, manau, kad tikslai užsibriežti yra tinkami tiksliai susijęs su tolesniu liberalizavimu. Šiame reglamente vienas pagrindinių punktų, man atrodo, ar pagrindinių aspektų yra pasirinkimo laisvė. Uh, nes iš tikrųjų turi, turi būti sudaryta tiesioginių koncesijų galimybė ateityje ir apie tai ir kalbėjo Frederikas. Manau, kad šis pasiūlymas nebus atmestas Todėl siūloma 2029 metų data. Manau, kad iš tikrųjų turi būti numatyta tokia laisvė ir valstybės narės turi turėti galimybę spręsti ar organizuoti konkursą ar taikyti koncesijų metodą. Penktas pakeitimas yra abipusio pripažinimo sąlygas. Sakoma, kad trečiosios šalis turi e, išpildyti tas pačias sąlygas. Aš manau, kad galbūt tai yra nepakankamai griežta nuostata. Europoje kalbama apie socialinį dempingą ir nenorėtume tokios tok, situacijos, kai koncernai rastų būdų uh, apeiti tam tikrus reikalavimus. Turime galvoti, kokios taisyklės būtų taikytinos patronuojančiams ir patronuojamams bendrovėms. Taip pat reikėtų įtraukti subrangą. Manau, kad tai taip pat labai svarbus elementas. 22 pakeitime galbūt pranešėjas galėtų išsameu apie tai pakalbėti, arba mes kartu galėtume aptarti šį aspektą, nes jis man ne iki galo aiškus. Kai dėl antro dokumento, čia taip pat kalbant apie rinkos atvėrimą, manau, kad nevertėtų kurti vieningo modelio, kuris galiotų visoje Europos Sąjungoje. Aš pasisakyčiau už skirtingus modelius įvairioms valstybėms narėms. Mažesnių ir didesnių valstybių narių čia negalima visiškai uh, sulyginti. Taigi turime kalbėti apie reikalavimus, kuriuoms reikia atitikti, turime kalbėti apie atitinkamų kontrolės institucijų kompetencijas. Taip pat turime skatinti socialinį dialogą, ką ir sakė ponas Darden. Uh, Geležinkelio sektoriaus darbuotojų mokymai ir sertifikavimas taip pat yra pasiūlymas, su kuriuo sutinkame ir galimybę taikyti kolektyvinės sutartis. Manau, kad e, ir kitais punktais galime pasiekti sutarimo. Ačiū. E, si. Dėkoju. Filip de Becker, Patašreter. Dank u wel, voorzitter. Uh, en ook dank aan de rapporteur voor zijn uh, uiteenzetting en zijn voor. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui už jo pateiktus pasiūlymus ir pranešimą. Tikriausiai nenustepsite, jeigu pasakysiu, kad mano pozicija dėl šio pranešimo yra gana kategoriška. Tarsi mes e, visi dabar būtume linkę sutikti, kad e, eisime ne tuo keliu, už kurį mes iš pradžių pasisakėme. Geležinkelio transportas pastaraisiais metais tikrai daug prisikentėjo, nes turėjo konkuruoti su kitomis e, transporto šakomis ir toje konkurencijoje galbūt nukentėjo. Jeigu sektorius negebės prisitaikyti keleivių vežimo ir krovinių vežimo sektorius, tai ir toliau patirs nuostolius. Mes turime optimizuoti geležinkelių sektorių ir to ir siekia ketvirtasis paketas. Dabar, kai dėl paties pranešimo, kai kurie teiginiai, man atrodo, yra grindžiami daugiau ideologija negu faktais ir pateiksiu vieną pavyzdį. Pranešėjas kalba apie socialinio dempingo pavojų, apie darbo vietų, darbuotojų atleidimo pavojų dėl to, kad įsigalios pakeitimai. Tačiau pateiksiu pavyzdžius Juktinės karalystės ir Švedijos, kurios liberalizavo savo geležinkelių sektorių ir darbuotojų skaičių šioje sektoriuose išaugo, o kitose šalise kaip tik kitose valstybėse narėse darbo vietų buvo prarasta. Taipgi tai rodo, kad nebūtinai bus prarandamos darbo vietos ar galima bus kalbėti apie socialinį dempingą. Ir galime pažiūrėti taip pat ir apie traukinių vairuotojų ir į kitų sektoriaus darbuotojų atlyginimus Junktinėje karalystėje ir Švedijoje ir palyginti tuos atlyginimus uh, pavyzdžiui, su atlyginimais Vokietijoje. Taigi nebūtinai e, galiu sutikti su kai kuriais e, pranešėjo teiginiais. Ta pati galiu pasakyti apie saugą. Jeigu pažiūrėtume į pastarosius dešimt metų, tai tikrai sustiprintas saugumas ir galime pažiūrėti į tas valstybės narės, kurios atvėrė savo geležinkelių transporto rinkas. Jos saugumo reikalavimus, e, saugumo sistemas kaip tik labiausiai ir sustiprino. Dėl valdymo ir dėl infrastruktūros valdytojų ir vežėjų atskirimo, man atrodo visai logiška, kad šios funkcijos turėtų būti atskirtos, bet kaip tai turėtų būti daroma, ar pastelkiant sutartis, ar kažkaip kitaip, tai svarstytinas klausimas, bet kad atskirti reikia šios funkcijas, tai Tikrai, ir tai jau daroma paties pranešėjo šalyje. Tai tokie mano pasisakymai, mes tenksimės konstruktyviai dalyvauti šiuose diskusijose. Uh, Ir aišku, mūsų nuomonės išsiskirs dažnai ir tas nuomonės kartais mūsų yra sunkiai suderinamas, bet visi sieksime, kad būtų pateikta gera nuomonė. Norime, kad rinka būtų atverta, norime saugių geležinkelių, norime geresnių paslaugų keleiviams, nenorime, kad kas nors blogėtų. Ačiū. Filbenio, e, bet Šrioter, po to Filbenio. Ja, vielen Dank. Meine Haltung ähm, ist ebenfalls zu den Kommissions. Ačiū. Gana kritiškai vertinu komisijos pasiūlymus, nežinau, kodėl jie dabar būtent yra pateikti, kodėl ne, ne kitų laikų. Nepaisant to, kad vos pradėjome įgyvendinti anksčiau, uh, pateiktą teisės aktų rinkinį. Kalbant apie liberalizaciją, patirtis rodo, kad nebūtinai tai užtikrina geresnę kokybę visur. Kokybė bus geresnė tam tikrose regionuose, kur bus didesnės pajamos, taip, bet patokiausiose regionuose ne, nebūtinai. Ir nežinau, ar mes galime kelti šios klausimus ir teikti pakeitimus. Mes, mūsų darbas e, yra visų pirma užtikrinti, kad būtų apsaugoti darbuotojai. Ir manau, kad reikės tekstus papildyti, ieškant geležink, sprendimų geležinkelių darbuotojams. Manau, kad tai, kas, kad siūloma e, pratesti perinamai laikotarpį, yra visiškai pagrįstas prašymas, tačiau kartu turime ieškoti e, integruotų e, sprendimų, kaip jau sakė ponas Debaker. Taip pat um, dėl um, pakeitimo pasiūlymų, dėl um, rinkų atverimo mm, irgi gana, e, gana skeptiškas nusiteikusi. Parlamentas jau e, gana e, ilgą laiką apie tai diskutuoja yra įvairių nuomonių apie rinkų atvėrimą, apie subrangos darbus, kurie paprastai reiškia, kad yra užtikrinama mažesnė apsauga, e, saugos lygis būna netoks aukštas, bet to atsiranda didesnių skirtumų tarp e, miestų ir kaimo vietovių kur yra teikiamos viešojo transporto paslaugos kalbant apie klimato ir socialinius tikslus, reikia ir apie juos pagalvoti. Viešasis transportas e, turi būti organizuojamas atsižvelgiant visus tuos aspektus ir tą būtent e, stengiamės užtikrinti kad visi, nesvarbu koks būtų jų statusas, turėtų turėti galimybę naudotis viešuoju transportu ir ne tik pagal kainą rinktis, nes Antraip e, atsidursime situacijoje, kai viešasis transportas taps tiesiog e, prabanga. Tai turi būti mūsų kasdienio gyvenimo dalis, tai neturėtų būti priemonė pamatuoti, kokie esame turtingi. Ir e, komisijos pasiūlymas mane tiesiog šokiravo, kad komisija e, nori eiti taip toli. Dėl tokio priverstinio atvėrimo um, diskutuota parlamente ir uh, prieita prie išvados, kad tai nebus naudingas pokytis. Todėl reikia ilgesnio pereinamo laikotarpio. Parlamente vyko ilgos diskusijos, buvo priimti konkretus sprendimai, o komisija dabar nori jų atsikratyti. Uh, nepripažinti, kad jie buvo um, priimti ir ponas Debaker, um, kaip šešėlinis pranešėjas, žino, kas uh, vyksta šiame komitete. Mums reikia pagalvoti apie tai, kaip uh, galime apsaugoti pagrindinės viešasias paslaugas ateityje. Uh, turime pagalvoti apie būdus tai padaryti. Ačiū Phil Benjon, o po to suteiksime žodį komisijos atstovui. Phil Benjon. Ačiū. ketinau pradėti nuo tų skaičių, kuriuos ponas Debakeris e, pateikė ir kurios liberalizavo savo geležinkelių transporto e, rinką. Aš esu iš tos valstybės narės, kurioje keleivių e, skaičius padvigubėjo nuo 2000-ųjų, tiksliau nuo 1999 iki dabar. Taip, pat, taip padarėme padidinę geležinkelio transporto darbuotojų skaičių ir taip pat pagerinome jų atlyginimą ir darbo sąlygas, lyginant su kitų sektorių darbuotojais. Taigi, tos, tie nugastavimai, kurie buvo išreikšti, o, ir tai yra tik nugastavimai, yra nepagristi. Mes 96-aisiais diskutavome šiuos klausimus ir kai pradėjome gyvendinti reformą ir pirmosius 3-4 metus tikrai jokių gerų rezultatų nebuvo. Bet tai, ką dabar komisija siūlo, Tai buvo ne tai, ką mes pradėjome 96-aisiais Junktinėje karalystėje įgyvendinti. Komisija siūlo tai, ką mes jau remdamėsi savo patirtimi vėliau pakeitėme, pataisėme ir patobulinome. Ir komisija siūlo tą sistemą, kuri labai panašiai, tą, kuri dabar veikia Junktinėje karalystėje. Ir dabar daug, didžiausias padidėjimas keleivių transporte Labiausiai išaugo geležinkelio transporto sektorioje dirbančių darbuotojų skaičius ir mm, kažkada buvome paskutiniai e, pagal saugą. Dabar pirmaujame ir visą tai gyveninus tas priemonės, kurias kitos valstybė, kiti e, kalbėjusieji vadina tiesiausių kelių į nesėkmę. Aš manau, kad tas metodas tikrai veikia, kalbant e, apie mm, įpareigojimą teikti viešasias paslaugas. Iš mano stoties e, traukiniai vyksta į Londoną ir Birmingemą. E, vykstant į Londoną keturi traukiniai nukreipiami kitur pusiaukelėje ir toliau reikia važiuoti autobusu, tai buvo anksčiau tiksliau. Ir ta kelionė ilga ir labai brangi ir Junktinėje karalystėje nepakankamai skiriama valstybės paramos remti bilietams, bet tai jau kitas klausimas. Po to situacija pasikeitė, dabar į Londoną traukiniai vyksta kas valandą, nors anksčiau Britų geležinkelio linijos sakė, kad nėra rinkos, nėra uh, paklausos. Dabar kelionė į Londoną ir atgal kainuoja apie 30 svarų. Taigi tikrai atpigo šios e, paslaugos. Taigi nuo penkių reisų per dieną jų skaičius išaugo iki 12 ar 13 traukinių. Tai e, ir dabar galbūt kaip tik atsirado problema, kad e, keliaivių važiuoja per daug ir tie perkrauti netgi traukiniai. Taigi, Tokie buvo tos reformos ir tos naujos sistemos padariniai, taigi nėra ko baimintis. Mes pradėjome įgyvendinti reformą, padarėme iš pradžių daug klaidų, bet paskui jas ištaisėme ir dabar turime geresnės keliaivių vežimo paslaugas e, negu anksčiau. O kalbant apie tiesioginės e, koncesijas. Yra tai, kad trūksta atvirumo ir trūksta pasitikėjimo. Uh, ir nėra pasitikėjimo, kad neuzurpuos rinkos dabar veikiantis rinkoje operatoriai, kad bus baiminamasi, kad bus užkirštas kelias naujoms įmonėms. Galbūt iš tikrųjų dabar kartais kai kurios įmonės ar koncesija naudojamasi kaip atsarginių tokiu būdu užtikrinti, kad paslaugos nebūtų pertraukiamos, jeigu iš rinkos pasitraukia netikėtai kažkokia įmonė. Aš manau, kad komisijos pasiūlymai yra geri, nors ir mes, ir transporto komitetas tikrai pateikė daug pakeitimų komisijos pasiūlymams užtikrinti, kad būtų patobulintas patiktas pasiūlymas. Ne viskas buvo blogai, yra gerų pasiūlymų dėl mokymų, dėl darbuotojų traukiniuose, nes tai yra profesionalai ir Junktinėje karalystėje mes jau žiūrime kaip į tikrus profesionalus. Traukinių vairuotojai yra labai kvalifikuoti asmenys. Šioje, šiame sektoriuje reikia labai aukštos specifinės kvalifikacijos, bet iš tikrųjų, jeigu mes neįvykdysime reformos, tai nepavyks mums pereiti nuo kelių transporto prie geležinkelio e, transporto. E, Mm, mums reikalinga vieninga traukinių sistema, geležinkelių transporto sistema ES, kad traukiniai galėtų mm, netrukdomai vykti iš vienos valstybės narės į kitą, bet jeigu bus saugomos dabar rinkoje veikiančios įmonės, tai tos vieningos sistemos nebus ir neveiks rinka sėkmingai. Į tai turime atsižvelgti ir daryti pokyčius. Ačiū. Merci. Dėkoju. Dabar žodį norėčiau suteikti komisijos atstovui, ponui Kup, jeigu teisingai ištariu pavardę. Yes, Madame, j'ai tout faux. Pone Kup, atsiprašau, sako pirmininkė. Good, af good afternoon. I'd... Labadiena, noriu padėkoti pranešėjui, e, ponui e, Darden ir e, už pastabas ponui Debakė ir ponui Šrioder ir kitiems. Komisija laikosi labai subalansuotų požiūrio, siekdama atverti geležinkelių transporto paslaugų rinką ir siekiama kartu e, išlaikyti ir valstybių narių prerogatyvas e, teikiant viešasis transporto paslaugas. Be abejo, bus e, žiūrima ir į galimybę užtikrinti ekonominę pusiausvyrą, kad visa nauda neatitektų tiems, kas naujai ateina į rinką, kaip to baiminamasi, kaip apie tai kalbėta pastabose. Ir e, šiais pasiūlymais siekiama gerinti e, paslaugų kokybę ir e, užtikrinti, kad būtų skiriama 20-30 procentų daugiau lėšų, valstybės lėšų transporto paslaugoms. Ir akivaizdu, kad pranešėjų ir apskritai šiam komitetui kyla nemažai problemų dėl čia pateiktų pasiūlymų. Kalbama apie atlyginimų mažėjimą, bet galime pagalvoti apie tai ir kitų kampų. Galima pagalvoti apie nedarbo lygį. Ir nuo 10-mečio darbo užimtumo lygis geležinkelių sektoriuje tik mažėja. O dabar matome, kad jis pradėjo aukti. Manome, kad atvėrus rinkas galima bus sukurti naujų paslaugų, bus sukurta naujų darbo vietų ir trumpalaikį e, darbo vietų panaikinimą atsvers e, ilgalaikio pobūdžio pranašumai. E, yra įvairių įdomių pasiūlymų, kaip galima pagerinti komisijos pasiūlymą. Tai yra pakeitimai 1, 15, 4, 5, 14 ir kiti. Mm, kai kuriais pasiūlymais, pakeitimų pasiūlymais siūloma užtikrinti e, tvaresnį geležinkelių sektorių, e, kai kurie kiti e, siūlo būdus patobulinti sistemą. E, taip pat e, yra siūloma užtikrinti, kad visi e, veiklos vykdytojai turėtų vienodas galimybės prisijungti prie tinklų. Kalbama apie vertikaliai integruotas struktūras, apie didesnį skaidrumą, apie konfliktų interesų nebuvimą. Visą tai galima garantuoti ir apie tai kalbama pakeitimuose 11, 12 ir 13. 16 pakeitime yra teikiamas pasiūlymas, kuris labai apribotų rinkų atvirimą ir e, užtikrinama pusiausvėra, e, kalbama apie išskirtinės e, teisės, tačiau visą tai turi būti labiau subalansuota ir integruota. Kalbant apie PSO reglamentą, Tai 27-25 pakeitimai. Taip pat yra pakeitimų pasiūlymų, kuriems komisija visiškai negali pritarti. Kalbant apie, apie sutartis, pranešėjas siūlo rinktis tarp tiesioginio e, sutarties skirimo ir e, konkurso procedūros. Pranešėjas sako, kad reikėtų remtis konkurso pagrindu, bet uh, jau yra nustatyta, kad renkantis tokį būdą galima padidinti visos procedūros efektyvumą 20-30 procentų. Ir Tai turi būti taisyklė, tačiau reglamente yra numatyta daug išimčių dėl to, kaip turi būti pasirašoma sudaroma sutartis. Ir apie tai jau kalbėjo kai kurie nariai. Tos išimtis turi būti ribotos, tik tai tais atvejais turi būti taikomos, kai tai būtina. Taip pat e, atrodo, kad kai kurios priemonės, kalbant apie 10 milijonų eurų ribą, gali būti neproporcingos. Kalbant apie transportavimą e, autobusu ar traukiniu 27-28 pakeitimai, tai tiesiog netitinka mūsų pasiūlymų taikymus ryties. E, keičiantis e, operatoriui, e, tie pakeitimai taip pat komisijai yra neprimtini, neprimtini nes Darbo rinkų sąlygos valstybės narėse labai skiriasi ir pagal subsidiarumo principą nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos turi vertinti savo poreikius ir e, pagal juos nustatyti darbuotojų apsaugos priemonės. Na ir galiausiai komisija siūlo perinamai laikotarpį iki 2019 metų. Šio laikotarpio pratesimas iki 2029 pagal 31 pakeitimą yra nepagrystas. Jeigu um, sutartis yra sudaroma tinkamai, ji gali būti sudaroma 10 ar 15 metų, jeigu yra įvykdomos tam tikros sąlygos. Taigi, jeigu sutartis sudaroma tiesiogiai prieš baigiantis pereinamajam laikotarpiui, e, jos principai uh, galios ir toliau iki 2029 metų arba netgi 2044 metų, jeigu uh, pritartume pranešėjų siūlomiems pakeitimams. Ar rinka išliks tokia pati dar 20-30 metų? Uh, Kaip minėjo ponia Šrioder, e, prašymas e, peržiūrėti direktyvą 2012-34 atitiktų šio e, parlamento prašymą ir šis komitetas nukreipė šį klausimą TRAN komitetui, o mūsų užduotis yra užtikrinti tinkamą sistemą, kuri užtikrintų tinkamą konkurenciją keleivių transporto srityje Europos Sąjungoje. Ačiū. Ačiū, norėčiau priminti, kad mes spręsime, ar tai yra. Kok, nuspręsime, kokios politinės linijos bus laikomasi ir kokia nuomonė bus perduota transporto, komitetai, transporto komitetui. Nes transporto komitetas šiuo atveju savo iniciatyvą ėmėsi šio pranešimo. Prašau, nuomonės referentas dabar pasakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti kalbėtojams, pasisakiusiesiems kurie išsakė savo nuomonę ne tik apie nuomonės projektą, bet ir apie pačią temą, problematiką, nes tema iš ties yra sudėtinga ir jautri. Ir čia, aišku, reikia atsisakyti ideologijos, mano manimu. Ir yra sakoma, kad angliškasis modelis yra uh, sėkmės pavyzdys, visiškos liberalizacijos sėkmės pavyzdys. Aš išklausiau ir komisijos reakcijos, siekiant veiksmingo, konkurencingo geležinkelių sektoriaus, tačiau reikia nepamiršti ir to, kad tas sektorius turi būti prieinamas visiems ir visiems, visiems visoms šalims, visiems piliečiams, taip pat, aišku, svarbus yra saugumo elementas ir taip pat e, būtent kodėl dabar buvo pasirinkta, pasirinktas šis pasiūlymą, pateikti šį pasiūlymą, e, kodėl buvo pasirinktas dabar šis etapas. Aš manau, kad turime išlikti išmintingi ir nepamiršti tam tikrų dalykų, bet aš suprantu, kad reikalingas dialogas tarp manęs šešėlinių pranešėjų, tam, kad mes kartu galėtumėme patobulinti tas nuomonės, kurios atspindėtų daugumos e, mintis e, šiame komitete. Taigi aš labai atidžiai iš, išklausiau ir, ir atsižvelgsiu visų išsakytas pastabas ir pasiūlymus bei mintis. Ačiū pranešėjui. Pakeitimų patikimo terminas rugsėjo 25 diena Čia galima skaitmeninių parašų teikti pakeitimus. 27, 27 e, e, rugsėjo aptarsime komitete, po to lapkričio mėnesį balsuosime ir bus dėl kompromisinių pakeitimų ir lapkričio 26 dieną yra numatytas balsavimas komitete. Dabar 18 darbo tvarkės punktas ir iškart žodį suteikiu Tatjanai Ždanokai kuri mums pristatys 24 pakeitimus, kurie buvo pateikti. Čia mes rengiame nuomonę, nes pasitaiso pirmininkė, mes esame atsakingasis komitetas šiuo atveju, kalba eina apie darbo jėgos atrank, atrankinio tyrimo organizavimą bendrijoje. Tai yra pranešimas kuriam savo nuomonę pateikė biudžeto komitetas. 24 pakeitimai. Iš jų 10 yra pranešės pakeitimų ir kiti yra 14 pakeitimų yra kitų e, komiteto narių pateikti pakeitimai. Prašau, pranešėjai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė, labai norėčiau padėkoti savo pranešė, šešėlėms pranešėjams už pateiktus pakeitimus. Tie pakeitimai labai konstruktyvus ir papildys pranešimą. Pradėsiu nuo konstatuojamųjų dalių. Kolega Kastelo patikė pakeitimą dėl pirmos konstatuojamosios dalies. Pone Kastela rašo, kad tai mano pakeitimas, kurio siūloma pakeisti mano pačios pakeitimą. Pirmiausia, nuoroda į hartiją ir į sutarties dėl ES veikimo trečiojo straipsnį. Dėkoju, poniai Kastelo, už šį pakeitimą. Manau, kad e, galime teikti kompromisinį pakeitimą. Remiantis mano pirmuoju pakeitimu ir ponios Kostelo 11 pakeitimu. Kitas pakeitimas dėl trečiosios konstatuojamosios dalies Tai yra 12 pakeitimas, kurį teikia ponė Kastelo ir 13 pakeitimas, kurį teikia ponė Harkin. Šešėlinių pranešėjų susirinkime siūlysime kompromisą. kurį pateikti bus nesudėtinga atsižvelgiant į abu pakeitimus 12 ir 13. Toliau pakeitimas dėl penktos konstatuojamosios dalies. Ne, atsiprašau, aštuntoji konstatuojamoji dalis dėl penktosios, tik aš teikiu pakeitimą, o dėl aštuntosios konstatuojamosios dalies pakeitimą pateikė biudžeto komitetas. Pakeitimas panašus į mano trečią pakeitimą, beveik tas pats. Taigi kompromisinis pakeitimas vėlgi bus pateiktas. Ir dar du pakeitimus teikė ponė Kastel ir ponė Harkin, dvi šešėlinės pranešėjos, tai 14 ir 15 pakeitimas. Tai pasiūlymai dėl formuluočių patikslinimo ar gražesnio suformulavimo. Ten, kur kalbama, kas gali būti pavesta nacionalinėms institucijams, manau, kad visiems šešėlinėms pranešėjams bus priimtini kompromisai, paremti šiais e, pakeitimais 14, 15, pirmojų biudžeto komiteto pakeitimų ir trečiuoju mano pakeitimų. Devintoji konsultuojamoji dalis. Čia taip pat turime du pakeitimus, juos teikia tos pačios šešėlinės pranešėjos, ponia Harkin ir ponia Kastelo. Čia taip pat formuluotės pakeitimas. Našta ar darbo krūvis Taigi kalbinis pakeitimas. Pone Kastelo galbūt e, geriau moka anglų kalbą. Teiksime kompromisą. Sutinku, kad jūsų pasiūlymas yra geresnis negu tai, ką siūlo komisija. Taip pat e, ponė Harkin teikė 17 pakeitimą. Dėl ad hoc modelių manau, kad e, taip pat nesunkiai parengsime kompromisinį pakeitimą. Dabar patys straipsniai. Ne, dar yra 18 pakeitimas dėl 12 konstatuojamosios dalies. Aš sutinku su to pakeitimu, jis taip pat e, kalbinis, jį teikia ponė Kastelo. Visiškai sutinku su to, ką siūlote. Toliau straipsniai. Mano pačios pakeitimas dėl pirmo straipsnio jį jau aptarėme. O kai dėl šešėlinių pranešėjų pateiktų pakeitimų, siūlomi pakeitimai pirmo straipsnio antrai daliai dėl naujo 7b straipsnio, kurį siūlo komisija. Tai yra 19 ir 20 pakeitimas, taip pat yra biudžeto komiteto trečiasis pakeitimas. Manau, kad taip pat teiksime kompromisinius pasiūlymus šešėlinių pranešėjų posėdėje. Sutinku iš esmės su šiais pasiūlymais. Ta pati galiu pasakyti apie pakeitimus 21 ir 22 dėl 7 C straipsnio, kurį siūlo komisija Tai yra taip pat geri pakeitimai, teiksime kompromisinį pakeitimą. 7c to paties straipsnio trečia dalis, vieną pakeitimą teikia ponia Harkin, tai yra 23 pakeitimas. Jis yra beveik toks pat kaip mano dešimtasis pakeitimas. Ir kai mes aptarėme mano pakeitimą, šešėliniai pranešėjai sutiko, kad turi būti numatytas laiko terminas. Pone Harkin siūlo penkerius metus ir aš sutinku. Taigi prieštaravimų nėra. Ir galiausiai 24 pakeitimas kurį teikia ponė Esaja, EPP šešėlinė pranešėja. Komisijos pasiūlymas 7c straipsnis 6 dalis komisijos pasiūlyme. Komisija čia siūlo du mėnesius, per kuriuos turi būti pateiktas pranešimas. Šešėlinė pranešėja siūlo tris mėnesius. Manau, kad galim pritarti tam pakeitimui, geriau numatyti ilgesnį laikotarpį. Tai tiek tokia yra mano nuomonė apie šios pakeitimus. Ačiū šešėlinėms pranešėjams už jų pakeitimus. Ačiū. Dėkoju už labai išsamų 14 pakeitimų pristatymą, peržiūrą. Dabar e, Sarija Saja pasisakys po to Kostedo, Kostelo. Ačiū, pirmininkė. Kaip sakiau, kaip pirmą kartą keitimės nuomonėmis, aš visai patenkinta komisijos tekstu, dėl to pasiūliau tik vieną pakeitimą. Ir man, pamaniau, kad Europos parlamentas turėtų matyti trijų mėnesių laikotarpį tam, kad galėtų peržiūrėti deleguotosius įgaliojimus. Taip pat pritariu ir pranešėjos nuomoniai, ir ponios Harkins nuomoniai, kad reikalingas penkerių metų laikotarpis įgaliojimų perdavimui. Tikiuosi, kad kompromisinis tekstas bus toks, kad vis tiek laikysimės, sutelksime dėmesį ties darbo jėga ir uh, kad nebus perdėm sudėtingi mūsų kompromisiniai pakeitimai, bet aš tikiuosi, kad mes galėsime toliau bendradarbiauti su pranešėja ir užbaigti šį darbą. Dėkoju. Ačiū. Kostelo, po, po to Marija Harkins. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą rengiant šį pranešimą ir norėčiau pradžioje pasakyti, kad mes pritarėme ad hoc modeliams ir tam, kad jie tikrai galėtų prisidėti prie kuriant ES politiką bendrai. Na ir pakeitimai, kuriuos aš pateikiau. Daugiausiai juose kalbama apie detalės, o ne esminius dalykus, bet yra du pakeitimai, į kuriuos norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Pirmasis yra vienuoliktasis kuris, kaip sakė pranešėja, yra grindžiamas jos pirmuoju pakeitimu dėl konstatuojamosios dalies. Tiesiog bandau plačias, platesnę nuorodą numatyti tam, kad būtų daroma nuoroda į pagrindteisų hartiją trečioje ES sutarties straipsnį, kur kalbama apie visapusišką užimtumą, socialinę pažangą, o ne devintąjį straipsnį. ES veikimo starties 9 straipsnė, kur kalbama apie aukštą užimtumo lygį ir tinkamą socialinę apsaugą. Aš manau, kad čia yra svarbus skirtumas, kurį reiktų pažymėti. Ir antrasis pakeitimas, kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra šešioliktasis, kur mes manome, kad vėlgi tai yra lingvistinis pakoregavimas darbo krūvio, o ne administrinės naštos terminą siūlome, nes jeigu visi sutarėme dėl to, kad ad hoc modeliai yra svarbus ES politikai, kodėl mes turime apie juos kalbėti tik kaip apie administracinę naštą. Uh, Ir taip pat mano pakeitime yra kalbama apie nuorodas į strategiją 2020. Jeigu įtrauksime nuorodą į strategiją 2020, tik tai tuomet kyla e, e, problema, kad galime tik tai numatyti laikotarpį iki 20 metų. Pranešė sakė, kad kiti pakeitimai yra lingvisnio pobūdžio, tai iš jų nekomentuosiu, bet e, pritariu e, ir ponios Harkin pakeitimams. Ir dar norėčiau pasakyti, kad mes 23 pakeitimą svarstome dėl deleguotųjų aktų naudojimo, galbūt e, terminų, naudojimo, naudojimo terminų, galbūt irgi čia reiks dar pasikalbėti apie tai. Ir dar kartą dėkoju, e, dėkoju pranešėjai už darbą. Ir tikiuosi, kad e, gan paprastai mes išspėsime likusias problemas šešėlinių pranešėjų susitikimuose. Ačiū, pane Harkin, o po to sutiks žodį komisijos atstovui. Na, Tai yra labai techninio pobūdžio klausimas. Pane Harkin. Ačiū pirmininkė. Kadangi pranešėja taip išsamei aptarė visus pakeitimus, aš kalbėsiu labai trumpai. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad Girdėjau, kaip e, Imer e, minėjo administracinę naštą ir e, šios savokos neproporcingumą, tą patį sakė ir pranešė, galbūt galėčiau tam pritarti. Taip pat turime nesutarimų dėl to, kad subsidijos bus arba gali būti skirtos, apie tai dar galėsime pasikalbėti. Taip pat reikėtų galbūt e, kalbėti bendrai apie sąjungos e, politikos kryptis, o ne konkrečiai apie ES e, strategiją 2020, kada prieptume kuo daugiau ir galiausiai dėl 20-ojo pakeitimo, kurį jūs pateikėt, dėl to, kad dotacijos gali būti skiriamos su tam tikra sąlyga, manau, kad čia yra viskas gerai ir manau, kad galėsime susitarti dėl šio dusie. Ačiū visiems. E... Ponas Dulifonti. Ačiū pirminkė. Ačiū. Aš taip pat skubu į traukinį į Luksemburgą, todėl ilgai nekalbėsiu. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai, šešėliniams pranešėjoms už parengtą pranešimą, už pasiūlymus komisijai. Aš paminėsiu tik du dalykus, norėčiau atkreipti juos jūsų dėmesį. Pirmiausia, dėl klausimo, ar reikėtų taikyti deleguotusius aktus ar gyvendinimo aktus. Čia norėčiau pabrėžti, kad komisijos nuomonė gyvendinimo teisės aktai e, būtų tinkamesnis variantas, kalbant apie techninių dalykų sprendimą. O čia vis dėlto kalbame apie gana techninius dalykus, e, todėl raginčiau pritarti komisijos nuomonėje, kad geriausias sprendimas būtų gyvendinimo teisės aktai. Ir antra, kitas elementas e, yra susijęs e, su vienkartinėmis išmokomis, e, skiriant dotacijas valstybėms narėms ir ypač turiuomenyje veiksmažodį, ar gali skirti, ar skirs ir kad tai gali būti daroma skiriant vienkartinės išmokas. Komisija paprastai remia supaprastintą e, dotacijų skirimo e, būdą. Ir mums atrodo, kad čia didesnį lankstumą užtikrintų e, formą gali skirti. O iš techninius paaiškinimus dabar žodis pranešėjai. Kiek suprantu, pagrindinius dalykus jau sulygote. Ačiū trumpai. Norėčiau dar kartą padėkoti šešėliniams pranešėjams. Ačiū už tai, kad e, pritarėte mano pozicijai. Prieš trilogus surinksime šešėlinių pranešėjų posėdį, o per trilogą aptarsime tos jautrius klausimus apie deleguotusius ir gyvendinimo aktus. Žinau, kad tai visada probleminis klausimas, bet mes pasistengsime. Ačiū. Ačiū balsuosime, tiksliau aptarsime kompromisinius pakeitimus per kitą komiteto posėdį. Ne, sako pirmininkė, 27 spalio. Ir Tikimės, kad plenariniam posėdžiui bus pateikta bendra pozicija. Tikėtina, kad kuo greičiau pabaigus darybą su taryba. Taigi tiek. O dabar pagal dešimtąjį darbo atvarkės punktą aš norėčiau Fransuos Kasteks suteikti žodį, kuri pristatys, atsiprašau, sako pirmininkė, tiksliau ji pristatys savo nuomonę dėl pakeitimų, kurie buvo pateikti jos nuomonės projektui dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos. Ta pranešimą savo iniciatyvą rengia ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas. Ten pranešėjas yra ponas Tremoza į Bal Balcels iš liberalų frakcijos. Taigi žodis pranešėjai, poniai Kasteks. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš gavau šiek tiek daugiau e, papildomų pakeitimų savo nuomonės projektui. Kazakai, Lezenserkas, Hebner, Klyveti pateikė e, pakeitimus mano nuomonė. Man atrodo, nieko nepamiršau. Aš norėčiau su malonumu pažymėti, kad e, tie pakeitimai yra nukreipti tą pačią linkmę, kaip ir mano pagrindinės dėjas mano nuomonėje. Būtent, kad konkurencijos politika turėtų suvaidinti tą vaidmenį, kuris yra numatytas jai sutartyje, būtent e, bandant užtikrinti vidaus rinką ir apsaugoti vartotojus rinkoje. Tačiau yra tam tikrų ir kitų konkurencijos politikos elementų, nes jie daro įtaką socialiniai politikai, viešųjų paslaugų finansavimui ir panašiai. Na ir konkurencijos ataskaitoje, kurią pateikė Europos komisija, konkurencijos politika yra derinama su biudžeto politika. Taigi nebuvo perdėm sudėtinga kolegoms, su kolegomis susitarti dėl kompromisinių pakeitimų. Aš pasiūliau septynis ar aštuonis kompromisinius pakeitimus, kuriems buvo pritarta dar yra vienas pakeitimas, kur bandoma šį bitą pakoreguoti. Tai yra vienas toks papildomas pakeitimas 43-asis, 42-asis ponios Redner, 41-asis Kazai, 44-asis ponios Klyveti pakeitimai, kur yra teigiama, kad komisijos vaidmuo yra kovoti su dempingu, socialiniu dempingu ir fiskaliniu dempingu, visomis kitomis konkurencijai kenkiančiomis apraiškomis ir reiškiniais. Aš manau, kad mes visi pritarėme tokiam tikslui. dar nėra, sutariama dėl, nėra sutarta dėl tam tikrų detalių formuluočių ir ponė Aregner išvardijo visus e, konkrečiai iškaipimo elementus, kalbant ir apie atlyginimus, ir darbo sąlygas, ir e, mokesčius, ir taip pat mokesčių mokestinės priemonės, kovojant su e, mokesčių vengimu. Ir kolega Kaza, Kaza norėjo, kad nebūtų toks pateiktas vardym, išvardymas, tokių konkrečių, konkretus elementų išvardymas. Na, aš manau, kad e, pažiūrėsime dar kartą, kaip būtų galima uh, kartu parengti tokią formuluotę, kuri tiktų visiems ir kad ši nuomonė būtų patvirtinta, priimta užimtumo komitete ir kad mes galėtumėme tą nuomonę perduoti ekonomikos ir pinigų reikalų komitetui ir galiausiai Europos komisijai, konkurencijos tarybai. Svarbu, kad nusiųstumėme stiprų signalą, įrodantį, kad konkurencijos politika turi būti tokia, kokia ji yra, kad jos neturėtų įtakoti kitos politikos srity, socialinė politika, valstybės viešųjų paslaugų politika ir panašiai. Ačiū, Oman Reutin. Šiandien pasakys vietoj APP e šešėlinio pranešėjo. Prašau, ponia Oman Reutin. Ačiū. Visų pirma, norėčiau David Kazą padėkoti poniai Kasteks už nuveiktą darbą. Davidas sakė, kad pirminis nuomonės tekstas yra gerai subalansuotas ir jis gali be to pritarti daugeliui pateiktų pakeitimų. Pirminis pakeitimų tekstas jau išplatintas, kaip minėjote, ir ponas Kaza norėjo išgirsti paaiškinimus dėl kai kurių kompromisinių pasiūlymų. Tačiau jau pasakė, e, kad gali pritarti daugumai pasiūlytų pakeitimų. E, jo nuomonė reikia dar paderinti kai kurios kompromisinius pasiūlymus per ateinančias dienas, bet jis yra tikras, kad pavyks susitarti. Ačiū Deivido vardu. Ar dar kas nors nori pasakyti? Filbenion. Filbenion. <coughs> Sorry, I thought I was noticed when I... Atsiprašau, aš e, buvau iškėlęs e, savo kortelę diskusijos pradžioje, čia dalyvauju kaip šešėlinis pranešėjas. Na, nelabai supratau, ar mes kalbame apie pakeitimus ar kompromisus, nes iš tikrųjų tai yra pirmoji diskusija dėl pakeitimų, tačiau jau yra kalbama ir apie kompromisinius pakeitimus. Dauguma pateiktų pakeitimų, keturi pakeitimai yra susijęs su ta pačia sritimi, kad reikia užtikrinti, kad e, konkurencijos politika būtų nuosekli, kad ji atitiktų socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos tikslus. Taigi buvo e, pateikta nemažai pakeitimų būtent e, šioje srityje. Aš taip pat pateikiau pakeitimą dėl e, penktojo punkto, kuriam ne visiškai pritarta, e, taip pat e, pateikiau alternatyvę penktojo punkto formuluotę. Ir taip pat galėčiau pasakyti dėl pirminio antrojo pakeitimo, kurį pateikė ponia Cornelison, dėl vienodų sąlygų ir dėl ketvirtojo pakeitimo, kurį pateikė pranešėja. Uh, ir dėl 19 pakeitimo, kurį pateikė ponia Kostelo, dėl švietimo, mokymo rengimo ir įgūdžių. E, jiems aš irgi mm, galėčiau pritarti. Šiokių tokių nuogastavimų kyla dėl pakeitimų, kuriais siūloma e, sukurti vis daugiau išimčių. Dėl to e, rinka būtų nesubalansuota ir tai pakenktų visai politikai. Tačiau apskritai palankiai įvertinome daugumą patiktų pakeitimų ir tikimės, kad pavyks susitarti dėl gerų kompromisų. O kas dėl kompromisų, Na, turiu abejonių dėl labai smulkių detalių susijusių su formuluotėmis, gal galėsite tai interpretuoti kaip pedantišką požiūrį, tačiau turiu tik tokių nedidelių teksto pakeitimų pasiūlymų, gal nežingsiu jais e, per toli. Žinoma, ilgalaikis, e, terminas ilgalaikis yra geriau nei trumpalaikis, tačiau enable su, tokia formuluotė nėra labai e, tinkama, nes ji yra per griežta. Dėl G kompromiso vietoj e, tų konkrečių sektorių vaidmenų norėčiau, kad būtų kalbama apie lankščią dabartinę struktūrą pripažįstu, kad um, reikia tam tikro lankstumo tam tikrais klausimais. Dėl H kompromiso sutarėme, kad um, dialogas su konkurencijos komitetu neturėtų pakeisti uh, dialogo dėl konkurencijos politikos neturėtų pakeisti vietos prioritetų, bet tai, e, kaip minėjau, tik nedideli pakeitimai. E, merci. Koju, ar yra daugiau norinčių pasisakyti, ne? Taigi, aš dėrybininkų komandai norėčiau šį beitą pasiūlyti. Yra daroma nuoroda į 14 sutarties straipsnį, sesanės politikos protokolą. Čia yra ir mūsų komiteto kompetencijos klausimas. Na ir prisiminome tą pergalingą mūšį dėl, dėl to, kad devintasis straipsnis būtų įtrauktas į sutartį ir tokiu būdu konkurencijos politiką būtų galima išryškinti ir aš nemanau, kad čia yra didelė įtampa dėl, ar nesutarima dėl to, ar galbūt būtų galima kokį tai žodinį, klaus, e, žodinį pakeitimą pasiūlyti ir tą nuorodą įtraukti į tekstą. Žinau, kad šiek tiek vėlų gal tą siūlyti, bet e, žinau, kad anksčiau buvo problemų dėl tokių didelių korporacijų Google, Amazon, Facebook, Apple, kurios per tam tikrą mokesčių strategiją perkeldavo mm, darbą ir komisija nieko negalėjo padaryti ir kažkaip išspręsti tų konkurencijos problemų. Tai gal čia būtų galima žodinį pakeitimą pasiūlyti ir devintai, devintasis straipsnis, aš manau, dėl jo mes visi sutarėme ir galėsime tą nuorodą į devintąjį straipsnį įtraukti. Nuorodą į devintąjį straipsnį įtraukti. Uh, Kągi, e, žo, norinčių daugiau pasakyti nėra, taigi apibendrinimui žodis e, pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė, devintojo straipsnio nuoroda ne, nebuvo įtraukta į pirminę mano nuomonę, tačiau Alejandro Serkas pakeitime, 21 pakeitime, e, ji yra ir aš manau, kad mes galėsime pritarti tam pakeitimui ir taip įtraukti tą nuorodą. Aš pono Benion neminėjau kaip žmogaus, kuris pateikė pakeitimų, aš atsiprašau dėl to, bet aš žinau, kad jisai pasiūlymų pateikė du konkrečius pasiūlymus dėl kompromisų. 33-39 pakeitimai yra minimi kompromisinėme pakeitime. Tai yra E kompromisas ir H kompromisas. E, yra darbo nuoroda ir į tai, kad svarbus yra socialinis dialogas. Ir taip pat demokratinė parlamentinė kontrolė irgi yra labai svarbi. Aš manau, kad mes čia dėl to sutarėme. Būtent, kad dabartinė kon, konkurencijos situacija, būtent ne tik Europos komisija turėtų būti atsakinga už kon, kon, konkurencijos politiką. Dabar kalbant apie išlygas, kurios yra siūlomos konkurencijos politikoje, čia kalbama apie valstybės subsidijas ir konkurencijos, konkurencijos šioje srityje. Norint užtikrinti e, pramonės dinamiškumą. Čia panas Buliam pasiūlė pakeitimą ir taip pat socialinė, užtikrinti, norint užtikrinti dinamizmą social, socialinėje politikoje. E, šiuose srityse būtų galima palengvinti konkurencijos e, reikalavimus ir, ir ne, nereiktų su visomis įmonėmis čia elgtis ir jas, visas įmonės traktuoti vienodai šiuo atveju. Tai čia būtų gal vienintelės tokios išlygos konkurencijos srityje. Aš e, toliau tobulinsiu tuos kompromisus. Ir dabar svarbiausias yra formuluočių klausimas, o dėl turinio, dėl esmės, aš manau, kad problemų daugiau nėra ir aš manau, kad dėl nuomonės galėsime balsuoti gan e, laikantis tokio bendro sutarimo ir pasiekus gero rezultato. Pirminkė dėkoju. Taigi šių kompromisinių pakeitimų pagrindų, kuriuos jūs pristatėte, mes juos panalizuosime 25 rugsėjo dieną, o balsuosime kitą dieną. O pinigų e, Ekon komitetas spalio 17 balsuos. Periname prie paskutinio darbo tvarkės punkto ir iškart žodį suteikiu pranešėjai poniai Moran Šartie, kuri papasakos, kokia yra situacija su dėrybomis su taryba dėl reglamento susijusio su Europos socialiniu fondu. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau kolegas informuoti, kad iškart po mūsų posėdžio vyks 26 trilogo posėdis. Ir panašu, kad bus dar ir daugiau tų posėdžių. Na ir tikimės, kad galiausiai bus užbaigtas tas trilogų raundas. Turiu pasakyti, kad aišku, tema yra labai svarbi. Labai svarbu išsaugoti tą socialinę politiką, kuri yra mūsų darbo esmė šiame komitete ir mūsų įgaliojimai yra tvirti. Ir tikrai mūsų komitete visos politinės frakcijos dėl, dėl to sutarė. Antroji priežastis, kodėl ir yra tie trilogo posėdžiai tokie sudėtingi, būtent kad jaunimo garantijų iniciatyva, ponė pirmininkė, buvo gan sudėtingų dėrybų objektas. Kalbant apie iniciatyvą dėl jaunimo užimtumo, e, tai yra pagal mano turimus duomenis yra numatytas išankstinis lėšų skirimas 14 metų biudžete, siekiant didesnio jaunimo užimtumo. Yra numatyti įsipareigojimai mokėjimams, 6 milijardai eurų yra numatyta. Asignavimuose įsipareigojimams milijardas 8 milijonai ir taip pat mokėjimų srityje čia yra 400 milijonų skiriama mokymams. Čia tikrai nedaug, aš, aš pritariu, suprantu, tam pritariu, tačiau būtent dėl to ir buvo šiokių tokių dėl to būkštavimų ir abejonių. Tačiau, na, svarbu visą tai kuo greičiau padaryti ir buvo kaip ir atsakyta į mūsų tokį sobejojimą nedidelį. Antras dalykas, ką norėčiau pasakyti apie darybas. Panašu, kad bus numatytas finansavimas per 30 metų tiems regionams, kur 25 procentai jaunimo, nuo, kurio amžius nuo 15 iki 25 metų nedirba. Atsiprašau, sako kalbėta. Taip, iki 25 metų amžiaus. Taip pat Mes norėjome atsižvelgti į tuos regionus, kur 20 procentų šios amžiaus grupės jaunimo nedirba. Tačiau kartu su komisija mes nusprendėme, kad vidutinis Vidutiniškai 12 metais buvo 22,9 procento jaunimo nedarbas, 13 22,8 procento. Ir dėl to labai svarbu, kad jaunimo užimtumo garantijoje būtų atsižvelgiama į tam tikrus elementus ir uh, buvo nuspręsta taikyti šią priemonę 121 regionui. Tam, kad ne, panašu, kad viena valstybė trečdalį e, faktiškai įsisavins tų lėšų. Taigi, na, kol kas tos diskusijos dar nėra pasibaigusios. Man atrodo, kad Aš pristačiau principinius e, dalykus e, tose diskusijose, kurios įvyko ir kurios dar mūsų laukia, puikiai suprantant, suprasdama, kad visos tos dėrybos dar tikrai nesibaigė ir dar niekas nėra aiškiai nuspręsta ir šiandien persime prie kito punkto, bet tai yra tokie globa, tokios globalios diskusijos ir mes kaip ir dažniausiai aptarinėjame gausybę temų. Pirmininkė. Ar būtų dar papildomų pastabų? Ne? Taigi šiandien vyks trilogo posėdis ir aptarsime tų dėrybų rezultatą per kitą mūsų posėdį, tai yra 25 rugsėjo diena bus e, kalbama apie Europos socialinį modelį, konkurencingumą. Čia yra konferencija, kurią rengia keturios agentūros. Na ir Toliau mes po tos konferencijos, po tų klausimų, 25 rugsėjo dieną, tęsime, kitus e, klausim, tęsime savo darbą, aptarsime kitus klausimus. Dėkoju. Sustiksime 25 rugsėjo. Right.